Hi, good afternoon, everybody. Um, we'll recommence the, the meeting. I, I was... Labą dieną. Laukiau kelias minutės prieš praeidamą posėdį, tikėdamasi, kad atvyks daugiau šešėlinių pranešėjų. Prieš tai, kai um, pranešėjai reikės pristatyti dokumentą, uh, Dabar kalbame apie 16 darbo tvarkės punktą, tai yra Elisa Ferreira savos e, iniciatyvos e, pranešimas bankų sektoriaus ir valstybinių krizių valdymo sistema. Mes turime aptarti pakeitimus. Tai Elisa, prašom. Thank you very much, Sharon. Um, Ačiū. Sharon. 47, 247. Pateikta 247 pakeitimai, dar 12 pakeitimų iš jūrių komiteto. Ir aš stengiuosi peržvelgti visą tai, kas yra, pakei, kas yra pateikta ir turiu pasakyti, kad bendras įvertinimas būtų toks, kad jie labai konstruktyvūs ir tikrai duotų pridėtinės vertės mano paruoštam tekstui. Tai bendras būtų toks komentaras, o dabar jau pereičiau prie detalių. Norėčiau pabrėžti, kokia yra mūsų pranešimo bendroji filosofija. Tai yra, kad Europos parlamentas dabartinėme kontekste turi pasiūsti labai aiškiai žinę, labai griežtą ir tvirtą žinę, kad būtų sustiprintas europinis matmuo krizės kontekste, to, kas vyksta finansinės rinkose kontekste, kad, visa, kad tvirtinant įdėgiant visas priemonės nebūtų nužudyta visa uh, finansinė rinka, kad e, visa vidaus rinka. Mes turime turėti galimybę pasinaudoti visomis vidaus rinkos teikis, taip pat užkirsti kelią moraliniams neigiamiems aspektams. Negalime kalbėti vien tik tai apie gelbėjimą, išpirkimą kaip vienintelį sprendimą turi būti galvojama apie atitinkamą draudimo sistemą neapsaugotam turtui. Reikia galvoti, koks yra bendrasis tikslas viso to, ką mes siūlome. O bendrasis tikslas yra užkirsti kelią banko uždarimui ar transformavimui, kuris neigiamai paveiktų visą sistemą. Mes nenorime, kad vieno banko problema mm, persimestų į visą sistemą ir mm, pakenktų jai. Labai svarbu užtikrinti visų rengiamų teisės aktų konvergenciją, bet aišku, reikia pasistengti nepaskandinti visų bankinių institucijų, kurias mes esame sukūrę daug, krūvoje didžiulėje visokių e, teisinių problemų. Kuomet eina kalba apie didesnės sisteminės rizikos instituciją, aišku, čia dėmesys reikalingas didesnis. To, tokiems bankams, tokioms finansinėms institucijoms reikalingas ypatingas dėmesys. Tai Tokia būtų pagrindinė problematika, kurią stengiamės apžvelgti pranešime. Tai yra tokie principai, kurie didžiąją dalimi jau yra išdėlioti pranešime dėl Europos um, bankų uh, institucijos. Mūsų kolega Garcija Margalės parengė tą pranešimą. Reikia nepamiršti, kad laikotarpis yra lemiamas, todėl Europos parlamento siunčiamas signalas turi būti labai plačių užmojų ir labai griežtas ir tvirtas. Mes turime visavertiškai dalyvauti dėrybose. Aišku, nepasieksime visko, ko norime, tačiau Europos parlamento žodis turi būti tvirtas tvirtai, kad būtų pabrėžiami mūsų siekiai yra, aišku, vilioja galbūt mus galimybę pasislėpti už, už, už įvairių užtvarų. E, tačiau reiktų nepasiduoti tokioms vilionėms. Turime nepamiršti parlament, viso, viso parlamento bendrą konsensusą buvome pasiekę, pasiekę dėl mergalės pranešimo. Taigi aš manau, kad ir čia turėtumėm pasielgti taip pat tam, kad parlamento požiūris būtų nuoseklus, kad visi pranešimai būtų orientuoti į tą patį siekį. Mes juk nenorime, kad uh, dėl vieno pranešimo parlamento pozicija būtų vienokia, dėl kito pranešimo jau dėrėtumėmės dėl kitų dalykų. Ir Sija Margalis e, pranešimą derinant įvyko daug e, dėrybinių susitikimų, buvo pagrindiniai principai patvirtinti ir dabar tas pats mes visų pirma galvojame apie tai, kurie bankai yra sisteminio pobūdžio. Čia aš naudosiu anglišką terminologiją, kad nebūtų kokių nesusipratimų. Taigi labai svarbu, kad bankams būtų atskira sistema. Jeigu bankas veikia per sieną ir yra sisteminės svarbos, taigi eina kalba apie arba labai didelius bankus, arba apie labai sudėtingos struktūros bankus, arba apie bankus, kur yra labai, didelė, e, e, e, tarp, labai didelis ryšys tarp skirtingų padalinių, kad reikalingas ir padidintas dėmesys tokiems bankams tam, kad būtų galima atsižvelgti į visus pavojus, kad būtų galima orientuoti mūsų priemonės prioritetiniams tikslams. Taip pat dar vienas dalykas, kas skėtina su Garsė Margalės pranešimu ir, ir tuo visų derinimo procesu, tai reikia paminėti, kad reikalinga didesnė Europos priežiūros atsakomybė, kad būtų mm, tam tikra priežiūros struktūrų kolegija. Tai yra būtų institucija, kuri nebūtų tik tai savarankiškų principų veikianti, bet kad tai būtų um, aiškios atsakomybės mm, institucija, kaip Europos bankininkystės institucija. Toliau dėl garantijų fondo. Į tokį fondą iš pradžių finansuotų sisteminės svarbos bankai, tai yra tie, dėl kurių rizika yra didesnė, tie, kurių sisteminė, sisteminės arba yra didesnė mokėtų daugiau, tie, kurie, tie bankai, kurių kurie nėra tokie svarbus iš sisteminio požiūrio taško, mokėtų mažiau, būtų uh, Europos bankininkystės institucijų atitinkami badaliniai atsakingi už veiklą ir už mm, banko uh, bankrutavimo atvejus, už kuomet likviduojamas yra bankas. Ta fondo dalį prižiūrėtų visas parengiamasis darbas buvo atliktas dėl Europos bankininkystės institucijos dirbant ir todėl su šešėliniais pranešėjais mes mm, iš įvairių mm, frakcijų mes e, rengėme tokius parengiamuosius susitikimus, e, derinome mm, nuomonės ir mūsų bendra nuomonė yra tokia, kad parlamento žodis bus tvirtesnis ir geriau išgirstas, jeigu mūsų pozicija bus vieningesnė. Daug pakeitimų, kur yra pateikti mano pranešimui, turėtų atkristi, jeigu nuomonės būtų suderintos ir tiesiog jie nebetektų prasmės, lygiai taip pat buvo ir su Garcija Margalės um, pranešimu, kuomet e, nuomonių, um, nuomonės labai buvo suvienodintos, su panašia buvo ištikrinta didelė konvergencija ir apie porą šimtų pakeitimų tiesiog atkrito. Aš tikiuosi, kad lygiai tas pats ir iš mūsų 247 pakeitimų porą šimtų atkris dėl to, kad mūsų nuomonės susivienodins toliau dėl kitų pakeitimų aš suskirstyčiau juos į skirtingus tipus, skirtingas kategorijas. Pirmas tipas būtų m, mm, tokie pakeitimai, kurie, kuriuose vadovaujamasi nacionalinė logika. Tai yra pakeitimai, kurie nepritampa prie pra, šio pranešimo dvasios. Tai yra visiškai netitinka to, ką mes šiame parlamente siekiame padaryti. Taip pat yra kitas tipas pakeitimų, kuriais siekiama padaryti techninių patobulinimų, savokas siekiama patobulinti. Daug iš tokių pakeitimų yra tikrai įdomus. Čia kalbėčiau apie ponios Wimbern pasiūlymą, kur stengiamasi suvienodinti Europos poziciją su tarptautinė pozicija. Aš manau, kad tikrai galime atsižvelgti tokius pasiūlymus, tačiau nemanau, kad turėtumėm tikėtis, jog tarptautinės iniciatyvos pakankamai detaliai, bus pakankamai detaliai suformuoluotos, kad įspręstų mums rūpimus klausimus. Tai bet kokiu atveju aš manau, kad būtų galimybė sudaryti kompromisinius pakeitimus, Aišku, mes negalime laukti, kol bus kai e, baigta kurti tarptautinė visa architektūra šitos ryties. Mes turime imtis į darbą jau pas save Europoje dabar nelaukdami e, tarptautinių struktūrų sukūrimo, mm, aišku, galime vadovautis bendromis gairėmis, tačiau um, gal, galėčiau pasakyti, kad kai kurie pakeitimai gal leidžiasi į pernelik didelės e, detalės, tai čia jau gal reikėtų kalbėti apie atskirą priemonių paketą, tai jau kitam dokumentui skirtos e, nuostatos, nes mūsų pranešimas labiau e, yra skirtas išsakyti politinę mintį, politinę poziciją, todėl reikėtų vengti pernelyg smulkių detalių, nes jeigu per daug bus detalių mūsų pranešime, tai bus tiesiog praskėsta ta mūsų bendra pozicija, ji nebus tokia tvirta ir aiški daryti kompromisinių pakeitimų. Toliau yra tokių pakeitimų, kuriais siekiama tekstą padaryti aiškesnį. Yra gana nemažai tokių pakeitimų ir aš manau, kad iš principo uh, juos būtų galima įtraukti Silviolė Šmit, Sven Gigolds pateikti pakeitimai, mano manimu, iš esmės patobulina parengtą dokumentą. Dėl kitų kolegų pateiktų pakeitimų, pavyzdžiui, Dantes Hubner, uh, ar kitų kolegų pakeitimai irgi yra panašus, siekintis patobulinti tekstą. Aš manau, kad mes galėtumėm juos padėlioti, patvarkyti ir um, steng, pasistengti įtraukti į tekstą, nes tai patobulintų jį. Aš taip pat jau pradėjau dirbti rengdama kompromisinių pakeitimų metmenis, kad būtų galima mūsų pozicijas uh, suvienodinti, išplėsti. Labai mažoje darbo grupėje stengsimės dirbti ir uh, apjungti didžiąją dalį dokum, e, pakeitimų į 10-12 pakei, e, kompromisinių pakeitimų, bet aišku, ne viską galėsime į juos įtraukti, nes, e, kaip aš jau minėjau, yra pakeitimų, kurie visiškai netitinka pranešimo dvasios, taip pat yra tokių pakeitimų, kuriuose leidžiama į pernelik smulkės detalės, kurios iš tikrųjų nieko gero ne, neprideda, neįneša kažko tai ypatingai naujo į tą mūsų pagrindinę mintį, kurią norime pertikti. Ponas Garsija Margalės dalyvauja irgi mūsų darbe, prisėda savo komentarais. Aš manau, kad viskas juda į priekį, tačiau labai svarbu nepamiršti tikslo, kad parlamento pozicija būtų tvirta, nuosekli, kad galėtumėm sėsti prie dėrybinio stalo, turėdami vieną bendrą parlamento liniją. Kaip aš jau minėjau, aš jau turiu tokius preliminarius kompromisinių pakeitimų variantus, juos dar tobulinsim, aišku. Dėkuoju. Ar ponas Karas pasisakysite vietoj ponios Hubner? Mėly draugai, aš pakeisiu šešėlinę pranešėją Danutą Hübner. E, e, kaip EPP frakcijos šešėlinė e, pranešėja. E, labai abejojų bandymui atskirti sisteminius bankus ir nesisteminius bankus. Manome, kad šis skirtumas tarp sisteminių ir nesisteminių bankų daugiau problemų sukurs negu išspręs. Jeigu mes naudosime kiekybinius kriterijus, e, kurie lems, kad bankai yra sisteminiai ar nesisteminiai. Tai e, dažniausiai turbūt susidursime su sprendimais savo nuožiūrą. E, ir kita vertus, kadangi yra nedaug bankų, kurie laikomi sisteminiais ir laikomi labai svarbiais visai sistemai bankininkystės. Tai yra labai svarbu juos gelbėti bet kokiu atveju. Ir e, tai suteiks tam tikrų e, konkurencinių privalumų kitiems bankams. ir būtų protingiau taikyti tą patį režimą visoms e, bankų grupėms. Ar tai būtų patronuojami bankai, ar tai būtų e, filialai. Ir mes tikimės, e, kad pranešimas ir bus suformuluotas tą linkme. Danutė Hübner taip pat norėtų pabrėžti, kad ji tiki, kad būtina E, šis pakeitimas, 124 pakeitimas, e, siekia nustatyti minimalą intervencijos, minimalų intervencijos lygį e, tarp pavedimų bankų grupės viduje. Ir dažnai gali būti e, likvidus turtas perkeliamas iš vieno banko į kitą banką, į motininį banką e, vienos bankų grupės e, viduje. Kreditoriai todėl bus geriau apsaugoti motininėme banke, nei jo filialuose. Ir tai iškraipys konkurencinę situaciją vidaus rinkoje ir pažeis filialų e, bankų indėlininkų teisės. Todėl reikia nustatyti mechanizmą, kaip paskirstyti sąnaudas patirtas veikloje. Dėkoju. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš, aš šiek tiek esu nusivylusi, kad tarptautinis aspektas nėra nagrinėjimas šiame kontekste. Manau, kad galbūt keletas komentarų susijusių su G20 e, gali e, ištaisyti šią padėtį. Ir koks yra skirtumas tarp, tarp valstybinių bankų ir kitų bankų dauguma bankų yra tarp valstybiniai e, bankai. Ir, ir na, išskiriant tokius tarp valstybinius bankus būtų e, daugiau detalės išskirimas ir visumos nematymas. Ir didžiausi žaidėjai, didžiausi veikėjai e, turi būstinės e, Europos valstybėje. Mes turime aiškiai pasakyti, aiškiai apibriežti, kas yra tarp valstybinis bankas Europos Sąjungoje ir kas yra tarp valstybinis bankas kitose regionuose. Nes dauguma e, bankų e, turi e, padalinius ir vykdo veiklą ir jungtinėse valstijose, e, ir Azijos valstybėse, ir, ir kitur. E, Aš manau, kad dauguma bankų, kurie e, laikomi sisteminiais bankais, jie yra ne tik paneuropiniai bankai kaip Deutsche Bank, e, bet ir kiti bankai, jie yra e, pasauliniai bankai ir turi daugumą darbuotojų kitose valstybėse. Tiesiog esu sutrikusi, kaip E, mes skirstome bankus į tarp valstybinius Europos Sąjungoje ir tarptautinius e, bankus. E, juk europiniai sisteminiai bankai, trans, tarp valstybiniai bankai turi daug veiklos ir kitose valstybėse. Daugelis jungtinėje valstybėje ginčytųsi, e, koks bankas yra sisteminis, koks tarpvalstybinis, e, pavyzdžiui, Northern Rock atveju. Taigi, kaip apibrėšime sisteminį banką, aš manau, tai yra neįmanoma ir turėtume panagrinėti kitus kriterijus, ir ponios Hübner e, pasiūlytas e, apibrėžimas ir jos siūlymas yra tikrai puikus, aš jį remčiau. Ir yra didelė kapitalo dalis įvairiuose bankuose Europoje, kurie perkelia kapitalą į savo motininius bankus e, kitose Europos valstybėse. Ir manau, kad fil, bankai filialai lygiai taip pat gali būti laikomi sisteminiais bankais. Todėl aš suprantu, kodėl jūs bandote išvengti tarptautinio požiūrio, bet aš noriu išsiaiškinti, nes tie bankai, apie kuriuos mes kalbame, dabar yra paneuropiniai bankai ir reikėtų pagalvoti apie globalius bankus. Todėl mm, norėtųsi matyti čia daugiau atskirimo, daugiau diferenciacijos. Tai yra didžiulė, e, plačiausia tema ir dar daug reikėtų padirbėti. Dėkuoju. Ole Šmit, prašau. Ačiū, Pone pirmininkė, aš taip pat norėčiau Elizos, e, Elizai Ferreirai pantrinti ir padėkoti už nuveiktą darbą. Padėjote daug pastangų, kad pasiektumėte platų sutarimą. Ir galbūt jums galiausiai pasie, e, pasiseks, tačiau niekada negalime būti tikri, nes dažnai paskutinę minutę keičiame nuomonę ir aš tikiuosi, kad taip neįvyks. Manau, kad tarp valstybinių bankų apibrėžimas ar sisteminių bankų apibrėžimas yra labai sudėtingas dalykas. Kartais sakome, kad tai yra neįmanomas uždavinys ir tiesiog e, nieko nedarykime. Aš nemanau, kad mes taip turėtume daryti šiuose aplinkybėse. Mes jau bent turėtume pamėginti uh, pateikti e, šiokį tokį atsakymą į šį sudėtingą klausimą. Ir mano siūlymas būtų apibriežti juos kaip tarp valstybinius bankus. Kai kas sako, kad tokių bankų bus 700. Ne, tai ne, aš sakyčiau, kad tokių bankų turėtų būti apie 44-50. Ir manau, kad būtų neteisingai e, brėžti, kad tai yra sisteminės rizikos bankai. Tai gali būti e, vienas ar kitas rizikingas bankas. Todėl, manau, e, siūlymas turėti galvoje ir kalbėti apie tarp valstybinius bankus yra visai neblogas ir mes jam galėtume pritarti. Tačiau tai nėra kelio pabaiga, tai, tai nėra e, galutinis tikslas, čia dar daug reikės ką nuveikti. Ir dar tas e, minimas fondas. Finansinio stabilumo fondas, ar kaip jį pavadintume, manau, kad tai tikrai puikiai idėja. Manau, kad daugeliu mūsų fondai nepatinka. Tačiau efektyvus efektyviai valdomas fondas gali būti tikrai naudingas. Ir siūlymas, kurį pateikė komisija, yra kažkoks tarpinis variantas. Aš manau, galėtume šiam pasiūlymui vis dėlto pritarti, nes įvairių fondų įvairiose valstybėse narėse jau yra ir galbūt reikėtų sukurti ir Europinį fondą e, rezoliucijos e, atžvilgių. Likvidavimo atveju e, siūlyčiau, tai turėtų būti nepriklausomas, o ne Europos bankininkystės institucijos e, klausimas, kadangi e, gali iškilti priklausomybės dalykų. Taigi, nežinau, kur atsidursime šiuo atveju. Taigi, dabar priemonių instrumentų rinkinys. Susidaro įspūdis, kad ponė Ferreira sako, kad per daug išsamus yra pateikti pakeitimai ir siūlymai. Manau, kad Čia dar reikėtų siūlyti papildomai ir daugiau negu tai, kiek yra pasiūlyta. Ir aš pritarčiau papildomiems pakeitimams susijusiams su šia įrankinė. Ir taip pat norėčiau paminėti inter, tarp Mm, tarp bankinės grupės turto dalyką. Tai čia šiuo klausimu galėtume sulaukti plataus pritarimo. Taigi, gerbiama pirmininkė, e, e, Elisa Ferreira tikrai nuveikė puikų darbą ir tai tikrai sudėtinga tema. Bent jau kai kurie mūsų labiau susijęs su tuo, kas vyksta mūsų e, valstybėse ir savo patirtį atsinešame, teikdami pasiūlymus. Remdamiesi savo e, nacionalinę patirtimi, e, galbūt tai ne visada e, tinka, tačiau daugelis mūsų jau suvokiame, kad užkirsti kelią naujoms krizėms galima tik tai turit pakankamai daug priemonių tam. Ir mes jas turime aptarti. Dėkoju. Ačiū. Daugiau šešėlinių pranešėjų nėra, atrodo. Atsiprašau. Atsiprašau, jūs šešėlinė pranešėja. Gerai, prašom. Kągi mes visi žinome, koks yra svarbus šis dokumentas dėl banko institucijų, finansinių institucijų bankrutavimo, likvidavimo atveju, e, kai kalbame apie viešo sektoriaus finansus, mūsų piliečių finansus. Noriu padėkoti poniai Ferreirai už jos darbą, kuris yra puikus išeities taškas, tai yra tikrai svarbus žingsnis į priekį tie mm, pasiūlymai, kuriuos mes žaliųjų frakcija pateikėme, taip pat žengia tą pačią linkmę linkme ir siekia pagilinti du pagrindinius principus. Pirmas tai yra, kad dabar galvojama apie europinius ir nacionalinius fondus, kur jie neturėtų būti skirti gelbėti bankus nuo visų bankroto pavojų. Reikia galvoti apie jeigu yra kuriama tokia priemonė, net jeigu ją finansuos patys bankai, tai reikš, kad bankai tada gali nebe, mm, nebesibaiminti jokios rizikos, nes vis tiek bus priemonė, kuri leis jiems išbristi iš bet kokios situacijos. Manau, kad tokiu atveju um, apsaugos priemonių bendras paketas susilpnės, jo poveikis bus silpnesnis. Reikia galvoti apie maksimaliai kitų galimybių išnaudojimą. Ir taryba um, priėmė labai drąsias priemonės, tai dabar ir mes turime drąsiai pasielgti. Labai svarbu, kad ex ante būtų apibrieštos visos sąlygos dėl sprendimo priemonių panaudojimo, taip pat dėl tų taisyklių, kurio, pagal kurias būtų dalyjamasi našta tuo atveju, kuomet yra sprendžiamas banko problemos, kai eina kalba apie sisteminį banką, turint omenyje, kokia bus našta vieši, viešojo sektoriaus finansams, tai yra patiems piliečiams, tai yra, kad ta našta, kaip, galima, kaip, kaip galima labiau būtų sumažinta, pribota. Aišku, um, šio pranešimo tikslas yra nesukurti kažkokį tai fondą, o galvoti apie tai, kad kaip būtų galima panaudoti tokį fondą ar kitas priemonės. Tai yra tokį mechanizmą, kuris jau egzistuoja kitose sektoriuose. Pavyzdžiui, tai būtų kolegų peržiūros mechanizmai, tai būtų Europinė institucija bankų priežiūrai. Tai e, to, tokie dalykai, tokios priemonės jau yra numatytas Europos vadovų tarybos ir galima, pavyzdžiui, prisiminti ir EBPO priemonės, ir tai, ką Rusija daro, pavyzdžiui, netgi um, tu, ant, pavyzdžiui, antikorupcinės priemonės remia visos EBPO valstybės, net ir Kinija. Taigi tai nėra kažkoks tai mechanizmas, kuris nėra dar niekur išbandytas, naujas visiškai. Aš manau, kad tikrai galime galvoti apie tokio mechanizmo pritaikymą tam atveju, kad būtų galima užkirsti kelią bankų bankrotui. Aišku, savarankiško įsivertinimo mechanizmas yra labai svarbus. Čia turime galvoti apie tai, ką vietos regioninė nacionalinė valdžia turi nuveikti, kas yra jų pareigos. Visų pirma, pasiremiant savęs įsivertinimo mechanizmu. labai svarbu yra minimaliai apriboti riziką, kad nei vieni, nei kiti nepamirštų savo pareigų. Aš tikiuosi, kad bus sukurtas konkretus pavyzdys, kad bus pasiremta to, ko mes pasimokėme iš, pavyzdžiui, Islandijos finansinio sektoriaus bankroto. I Europoje veik, Europos Sąjungoje veikia Islandijos bankų padaliniai, filialai be, visiškai be jokios kontrolės. Dabar eina kalba apie 3,8 milijardus eurų, kiek tai kainavo Junktinėje karalystėje, apie 6 milijardus, kurie, kiek tai kainavo Luksemburgų ir taip toliau. Aš manau, kad m, iš tikrųjų ta e, priežas institucija, kuri tik tai um, kuri iš tikrųjų nieko nedaro, jos veikla turi būti visiškai kitokia turi, ir turi būti užtikrinta, kad ateityje nebūtų tokių atvejų, kokius mes matėme per šią krizę. Aš manau, kad mes galime lengvai panaudoti du priemonių tipus. Visų pirma, e, priežiūros institucijos pareigos turi būti aiškiai apibrieštos, e, pelno pervedimas turi būti aiškiai reglamentuojamas, kapitalo reikalavimai turi būti labai aiškus, kad e, iš tikrųjų, kad būtų aišku, kas prisėima atsakomybę. E, toliau galima būtų nustatyti, kad tas e, bankų problemų sprendimo fondas būtų taikomas visoms e, finansinėms įstaigoms, kurios veikia ES, tai yra visi bankai turėtų mokėti į tą fondą, taip pat turėtų greta to veikti kolegų peržos mechanizmai, savęs įsivertimo mechanizmai ir taip toliau. Nes e, pagrindinis tikslas yra uh, apsaugoti um, mūsų mokesčių mokėtojus ir užtikrinti, kad bankinis sektorius vaidintų pagrindinį vaidmenį, kuris, e, kurį priklauso jam vaidinti, tai yra finansuotų mūsų realiosios ekonomikos augimą. Uh, Ačiū, paskaitysiu kalbėtojų sąrašą. Nežinau, kad laukėte savo eilės. Luling, Hockmark, Vicky Ford ir aš. Ar dar kas nors nori kalbėti? Ponas Fejo dar. Ir paskui suteiksiu žodį pranešėjai. Taigi pirmiausia, Astrid. Ačiū pirmininkė mūsų šešėlinių pranešė ir kitų kolegų pasisakymų galiu apsiriboti keliais žodžiais. Vis tik tai norėsiu išsakyti keltą pastabų dėl e, pakeitimų. Norėsiu taip pat gal išiškinti ir keletą bendresnių aspektų. Diskusijose praeitą kartą aš pabrėžiau ir Labai džiaugiuosi, kad e, kai kurie kolegos e, pratėsi mano mintį šiandien, kaip svarbu yra kalbėti apie um, kapitalo e, pervedimus tarp vienos bankinės grupės narių. Kad, na, pagrindinė motinė įmonė nepasi, sakykime, nesukauptų viso turto, netgi ne, nepasisavintų viso turto kad paskui tai nelemtų grupės narių bankroto. Labai svarbu, kad filialai ir padaliniai būtų apsaugoti nuo patronuojančio banko veiksmų ir tam reikalinga priežiūros institucija ir atitinkamos nuostatos. Aš galvoju, kad Europos bankininkystės institucija, kurią mes ketiname sukurti, šioje institucijoje jau galima išvelgti tam tikrų problemų ir mes turime galvoti, kaip užtikrinti, kad jos darbas būtų efektyvesnis, kad nekiltų interesų konfliktų. Komisija siūlo apmokestinti finansinius sandorius, mes aišku diskutuosime šį variantą, tačiau mm, mano kuklę nuomonę vis tik tai būti apie geresnę pusiausvyrą ir paskutinis dalykas, nors aš tiesiogai niekur nepasiūliau šio klausimu, aš vis tik tai noriu pabrėžti, kad remiu tuos pakeitimus, kuriais keliamas klausimas dėl bankų skirstimo į sisteminius ir nesisteminius. Aš jau aiškinau, kodėl. Uh, Ir kai mūsų šešėlinė pranešė, tik aš nekiu apie tai, daug kas priklauso nuo to, kokios yra nuotaikos, kokie yra jausmai. Na, bet žinote, čia tada atsiveria įvairūs vertinimo galimybių keliai kai kurie kolegos kalbėjo apie bankus, kurie veikia per sieną, mm, pavyzdžiui, Junktinės karalystės, kolegos apie tai kalbėjo, kad galbūt iš tikrųjų mes čia mm, matom tik šuns uodegą, bet nematom paties šuns Kai kalbame taip, iš tikrųjų galbūt vieni bankai yra sisteminiai dėl ir tokiais yra vadinami dėl teisingų priežasčių, nes tikrai tokie yra, kitais atvejais sunku tai pasakyti. Aš manau, kad gal reikėtų mm, atsisakyti to skirstimo į sisteminius ir nesisteminius bankus. Aš manau, kad uh, mes sugebėsime surasti kompromisą ir, ir pateikti kompromisinį pakeitimą tuo klausimu. Ačiū pirmininkė. Ačiū toliau, ponas Bulmanas. Norėčiau užduoti klausimą kolegoms iš EPP, iš tikrųjų nesuprantu jų pozicijos. Bent jau man sunku ją suprasti, atsižvelgiant į jų pozicija dėrybose dėl kitų teisės aktų, ar galbūt e, EPP pozicija yra tokia sudėtinga, kad aš tiesiog jos nesuvokiu. Jeigu taip yra, tai prašau padėti e, išsikapstyti, išsikapstyti man iš to nežinojimo. Iki šiol visada maniau, kad šis komitetas šiuose diskusijose siekia sukurti bendrą poziciją Kai kalbame apie bankus ir finansų institucijas, maniau, kad visi mes galime pritarti išvadai, kad toks požiūris, kad e, vienas matas tinka visiems, yra netinkamas. Susidurėme su skirtingo dydžio ir funkcijų veikėjais finansų sistemoje ir jie susidarė su skirtingo pabudžio ir ligmens rizika viena vertus mums reikia pasitengti užtikrinti, kad grinai vietiniai regioninės, vietinės regioninės institucijos, kurios turi atlikti svarbu, gydiškai svarbę, svarbu vaidmenį vietose, neturėtų susidurti su pernaik didelė administracinė našta, biurokratinė našta. Taigi, neapsunkinant jų gyvenimo, mums reikėtų savo iniciatyvomis e, spręsti tų institucijų klausimus, kurios kelia sisteminę riziką ir kelia sisteminį pavojų visai sistemai. Man atrodo, tai šis principas yra labai svarbus. Ir tai būtų kompromiso pagrindas, apie ką kalbėjo Eva ir ponas Margalijo. Ir Kate Swinburne irgi kėlė šį klausimą. Jį klausė, kas būtų atsakingas už tai, kad e, ka, kaip apibriežti sisteminę ir nesisteminę instituciją. Jie taip pat pabrėžė, kad svarbu kalbėti ir apie transatlantinės institucijas, daug labiau galbūt svarbu negu kalbėti apie europinės institucijas. Tačiau Garsija Margalio pranešime buvo sakoma, kad reikia taikyti eksantę požiūrį su sąrašu jau iš anksto išvardytų institucijų ir Europos rizikos valdyba turėtų pateikti tokių sisteminių e, institucijų apibrėžimą. Taigi, man atrodo, jį uždavė gana tikslų klausimą. Tačiau dabar atrodo ryškėja pozicija, kuri apeina šią problemą. Kalbant apie kapitalo pakankamumo direktyvą, tai mes kalbame apie tai, kad finansinės institucijos turėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms teikti paskolas, e, kai galima išsiaiškinti, kokia yra bendrovės esmė, kokia yra jos rizika, tai vienas scenarius, o kitas dalykas, kai e, investiciniai bankai gana abstrakčiose rinkose investuoja ir gana sunku įvertinti tą riziką. Sus, kalbant apie mažesnius veikėjus, tai tą riziką lengviau apibriežti. Tačiau dabar, gerbėmėjai PP e kolegos, atrodo, jūs kalbate visiškai priešingai. Eliza Ferrera praleido daug laiko nagrinėdama kitus teisės aktus ir perkelia iš kitų teisės aktų principus į šį pasiūlymą. Taigi vakar, pavyzdžiui, mes naudojame vienus argumentus dėl CRD, kitus argumentus dėl priežiūros institucijų, o dabar sakote, kad reikia visas rizikas traktuoti vienodai, nes visos yra skirtingos, e, vienodos. Man atrodo, kad tai yra klaida. Turime išsiaiškinti, nes galų gale nieko nepasieksime čia. Gunaras Hekmarkas, ačiū. Nežinau, ar galiu atsakyti į šį klausimą, nes ne visai supratau, apie ką buvo kalbama, tačiau noriu tarti keletą žodžių, kodėl aš pritariu įvardinimui tarpvalstybiniai bankai, o ne sisteminiai bankai. Aš manau, kad sisteminės rizikos ir sisteminio banko e, terminai tapo madingi tiesiog. E, tačiau dar reikia atsakyti, kas tai yra. Nes, pavyzdžiui, Islandijos e, bankai yra kelia sisteminę riziką. Nemanau, tačiau jie gali veikti tokiu būdu, kuris kelia sisteminę problemą. Ir man atrodo, kad įvardyti konkrečius bankus kaip sisteminius ar sisteminę riziką keliančius bankus, tai tarsi jie didelę sisteminę riziką, tai pasakome, kad toks bankas niekada negalės žlugti. Atrodo, tokio pasakymo implikacija būtų būtent tokia. Tai reikštų, kad tokie bankai būtų atviresni rizikos prisėmimui, nes kažkas niekada jiems neleis žlugti. Tokia tai yra problema e, ir Europai, ir Amerikai, kai, kad nėra būdo, kaip e, leisti bankams bankrutuoti. Todėl aš teikiu pirmenybę tarp valstybinių bankų terminui ir dėl to taip pat, kad kai kalbame apie sisteminę riziką, turime žinoti, kad yra taisyklės, yra sistema. E, ir problema per pastarąją krizę su bankais buvo ta, kad apskritai problema buvo likvidumo trūkumas. Ir dėl to kapitalo reikalavimai jiems liepia išparduoti turtą. Dėl to pradėjo kristi turto kainos ir tai sukėlė problemas. Taigi mes turėtume daugiau, ne taip, taip drąsiai nekalbėti apie finansinę sisteminę riziką, ją greičiau reikia apibrėžti, nes e, taip pat noriu papildyti poną Šmitą, kuris kalbėjo apie fondus ir kal, sakė, kad ne visi patenkinti tais fondais. Aš šiek tiek abejoju tuo, kad mes kiekvieną problemą vis bandome išspręsti, įkurdami naują fondą tuoj turėsime fondą viskam, po fondą kiekvienam atvejui. Ir tai bus Europos fondai. E, fondų sąjunga. Manau, kad e, e, vienintelis būdas išgyventi kitas krizės ir galiu kaip paslapti pasakyti, kad tokių krizių tikrai bus, tai Tai galime padaryti per stabilų ekonominį augimą, o vietoj tų e, tų sistem, fondų sistemos kūrimas pats savaime kels sisteminę riziką. Tai norėjau pasakyti ponui Šmitui. Vicky Ford. Aš vis galvoju, kaip prisidėti prie Gunaro Hakroko fondo. Moralinės rizikos klausimas labai įdomu, kad pradėjome aptarinėti tai iš pat pradžių, nes, pavyzdžiui, mano valstybėje matome, kad nepaisant indėlių garantijų fondų, matome, kad paprasti žmonės pasiima santaupas iš labai rizikos nemėgstančių institucijų ir perkelia tas santopas į daug rizikingesnius bankus, nes žino, kad vyriausybė tos bankus išpirks, kai jam kils bankroto grėsmė. Aš nemanau, kad mūsų ketinimai buvo tokie, kai kūrėme indėlių garantijų fondus, būtent taupomosius bankus paversti rizikingesnėmis institucijomis. Tačiau tai yra problema, kurią mes sukūrėme, kai valstybė imasi garantuoti už tą riziką kuri kyla ar indėlininkams, ar kitiems bankų klientams. Nors turime apsaugoti indėlininkus, pačius, pas, pačius pažeidžiamiausius, taip pat turime žinoti, kad yra moralinė rizika, kuri gali padidinti sistemos riziką. Ole buvo labai įdomu kalbėti, e, jūs girdėti kalbant apie daugiau priemonių, kad būtų tame rinkinyje ir daug buvo tų priemonių pasiūlyma, tačiau daugelis jų yra protingos. Ir kodėlgi neįdėti į tą rinkinį daugiau potencialių priemonių, nes mes nežinome, kas ateityje gali mūsų laukti. Man patiko pasiūlymas, kad reguliuotojas gali pasakyti bankui, e, E, užsiimk, pakeis savo verslo modelį, pavyzdžiui, galbūt tas verslo modelis būtų mažiau rizikingas. <clears throat> Ir taip pat e, dėl moratorimų pasiūlymų, e, kuriuos pateikė Sharon komentarai, dėl to, kad reguliuotojas galėtų kontroliuoti turto perdavimą grupės viduje, tai yra tikrai labai svarbu ir atrodo, kad reikia sugebėti atšaukti tokio turto perdavimą, jeigu tai veda prie vienos institucijos bankroto ir kenkia indėlinkams tame, toje antrinėje ar dukterinėje įmonėje. Tačiau dėl to, kad priversti, pavyzdžiui, e, iš vienos institucijos kitai perduoti turtą, reguliuotojo pastangomis, nežinau, ar tai yra labai gera mintis, ar neįdama per toli. Matome, matėme, kad e, kai kurie bankų verslo modeliai rėmėsi labai gerai kapitalizuotais nepriklausomomis dukterinėmis įmonėmis. Patys dideli, e, didėjai bankai atsis, izoliavosi nuo tos krizės per savo verslo modelį. Taigi viskas yra kur kas sudėtingiau negu, kad pasakyti, kad reikia atimti, paimti pinigus ir visus traktuoti vienodai, visiems išdalinti po lygiai ar kažkas panašaus. Nes reikia atminti, kad kai kurie dideli bankai, kurie naudojasi tokio modeliu, iš tikrųjų bu, demonstravo stabilų verslo modelį. Dėl sisteminių bankų klausimo. Aš visiškai sutinku su EPP pozicija. Jeigu bandysime surasti sisteminius bankus, vis tiek kai, kurios, kai kurių neįtrauksime, kurie gali iš tikrųjų sukelti ateityje problemų. Ir aš nemanau, kad, kad tik tarp valstybinių banko apibrėžimas yra pakankamas. Pažvelkime į mano valstybę, kitas. Ten yra mažų vietinių bankų, kurie žlugo. Ir kai kuriuose valstybės narėse manau, kad gali atsirasti situacija, kur pakankamai daug mažų lokalių bankų gali žlugti, jeigu jie nėra pakankamai gerai reguliuojami ir tai gali tapti sisteminiu pavojumi. Man kelia nerima tai, kad bank, sisteminių bankų apibrėžimas nėra pakankamas, kad galima būti, būtų spręsti problemas. Tarp valstybinio banko apibrėžimas taip pat nepakankamas. Reikia tiesiog tvarkingo problemų sprendimo finansinių paslaugų sektorijoje ir viskas. Ponas Feja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai. Norėčiau pasveikinti pranešėją už labai rimtą darbą, kurį šiandien pristatė. Nenorėčiau gilintis į diskusijas apie koncepcijas e, ir apibrėžimų sisteminių ir tarp valstybinių bankų. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į klausimus, kurie gali turėti teisėkuros pasiekmių. Ir mes turėtume taikyti vieningas koncepcijas. Ir jeigu mums tai pavyks, pasiekti to taikymo vieningumo. Ir geriausias dalykas, manau, būtų naudoti vieningas savokas. Ankstyva intervencija, pavyzdžiui, angliškas terminas. Labai svarbu, kad mūsų diskusija būtų aiški ir pats tekstas būtų aiškus. Yra bankų, kurie reiškia susirūpinimą vien jau šiuo elementu. Šitą informaciją apie tai, kad priežiūros institucija vykdo tam tikrą intervenciją, ta informacija neturėtų būti vieša. E, tai pakirstų pasitikėjimą bankų, tikrinamų bankų. Todėl aš norėčiau atkreipti dėmesį, pranešėjos dėmesį į šį dalyką, kad e, dėl to nekiltų jokių abejonių. Dėkuoju. Silbi, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad suteikėte man žodį, nes noriu sureaguoti į tai, ką pasakė kiti kolegos ir padėkoti Elizai už didžiulį atliktą darbą. Aš manau, kad jau dabar reikia pripažinti, kad mes ieškome gerų koncepcijų ir tai, ką Udo pasakė dėl nuseklumo, tai viskas yra pagrysta, bet aš manau, kad dabar labai svarbu dar šiame etape išanalizuoti visas galimas gal, alternatyvas. Aš sutinku su Viki, teisingai, yra du kriterijai dėl, a, a, a, kaip sudaryti. M, mm, kaip, ar, ar tai yra sisteminės institu, finansinės institucijos, jeigu tai yra tik tai tas e, veikla per sieną, to nepakanka. Mes pabandėme apjungti abu kriterijus atsižvelgiant, aišku, į, į jų e, svorį vidaus rinkoje, bet taip pat, aišku, gal ir į dydį, nes dydis irgi gali paversti banką sisteminiu. Uh, Bet, kaip Viki sakė, gali būti, kad gal yra ir nedidelė finansinė įstaiga, kuri vis tik tai turi labai svarbų vaidmenį, um, nes, tarkim, kažkokias specifinius produktus siūlo ar panašiai. Taigi mes pabandėme apriepti visas galimas situacijas, be kažkokios tai a priori, kažkokio nusistatymo, kažkokios ideologijos, be to, kad kaip, kaip ten ta rizika būtų išsidėštusi tarp skirtingų valstybių narių, kai bankas veikia per sieną. Dėl rizikos komiteto. Iš tikrųjų eina kalba būtent apie sisteminę riziką ir būtent tam ir yra viskas daroma kad būtų galima išskirti, kuri rizika yra pavojingesnė už kitą ir pakankamai iš anksto. Ir būtent todėl mes galvojam apie tokias priemonės ir Eliza, aš manau, būtent apie tai irgi galvo, kad čia nebūtų kažkokio tai monopolio dėl sisteminės rizikos nustatymo, bet kad būtų visai įrankių, kurie palaipsniui leistų išryškinti, kuri ta rizika yra pavojingesnė už kitas. Ir, balsuosime, aišku, dėl tų priemonių komitete, tačiau aš mm, norėčiau, kad aptartumėm visas alternatyvas apgailę savo, kad ponas Bulmanas tik dabar sugrįžo į salę, nes būtent dėl jo aš ir norėjau visą tai pasakyti. Dėkuoju. Ir dabar mm, aš norėčiau pasisakyti prieš suteikdama žodį pranešėjai. Aš dar norėčiau sugrįžti prie sisteminių ir tarp valstybinių bankų pateikdama 140 pateikimą. Ir aš bandžiau e, paaiškinti e, tą terminą, pateikdama Lehman banko pavyzdį, e, kuris neveikia užsienyje, tačiau vis dėlto turi sisteminių požymų O bendrojoje rinkoje mes neturime e, vieningos mokumo sistemos, vieningo mokumo režimo ir ypač finansinių paslaugų sektorių, e, sektoriuje, finansinių institucijų sektoriuje, tai turi, e, gali turėti liūdnų pasiekmių ir aš manau, kad man tai yra labai artima širdžiai šita problema. Ir šio fondo pobūdis būtų toks, kad tai būtų labai nedidelės apimties fondas, kuris galėtų e, būti pritaikytas E, pavyzdžiui, palaikant tokias būtinas sistemas kaip atsiskaitimų sistemas, kad netrikdytų visuomenės gyvenimo. Tai nėra fondas e, bankams ir finansinėms institucijoms gelbėti, nes tai nesukurtų tokios didelės moralinės žalos kaip kitų atveju e, direktyva niekur nepažengs. Um, ir tiesiog direktoriai taptų bedarbiais finansinių institucijų. Ir, ir gali būti panaudoti visi kiti saugikliai, nebūtinai e, finansinė pagalba. Ir priemonė pasiekti tam tai e, gali būti e, turto perkelimas į kitą valstybę ir mokumas 2 direktyva to gali būti pavyzdys, pavyzdžiui, kai bankai E, e, Lenkijoje siunčia e, turtą į kitas valstybės bankų grupės viduje ir, ir kontroliuojanti priežiūros institucija galėtų įsikišti tokiais atvejais. Taigi bent jau ES ribose mes turėtume turėti priemonę, kuri užtikrintų sąžiningą lėšų panaudojimą ir e, sąžiningas vienodas veiklos sąlygas. Žinoma, tai nebus sprendimai savo nuožiūrą, tačiau reikia iš anksto apibriežti, kaip e, e, pasieksime šių sprendimo priemonių. Ir turime nurodyti, kaip pasieksime to. toks fondas tai padėtų padaryti. Ir tokios, toks sąžiningas e, pasidalymas e, būtų nenaštos pasidalymas. Tai yra labai skirtingas dalykas. Tai e, bus fondas sudarytas per tam tikrą laiką ir naudojamas pagal iš anksto nustatytas taisyklės tai nėra naštos pasidalymas, kas paprastai e, ir e, suprantama tokiame kontekste. Kadangi aš kaip minėjau, priežiūros institucijos turi visuomet kontroliuoti Ir pasakiau todėl, kad labai svarbu, kad priežiūros institucijos, tame tarpe ir bankininkystės priežiūros institucija, atliktų mokumo analizę. Ar tinkamai yra sudaryti sprendimai kokiu nors atveju, kai finansinė institucija susiduria su problemomis. Tam tikra prasme galbūt tai mano nuomonė yra labai svarbu ir, ir atlikti, kaip minėjau, mokumo analizę. Ir peržiūrėti e, nenumatytų atvejų priemonės. Ir kaip minėjau, šitas fondas tikrai bus nedidelis. E, komisaras Barnie yra e, pateikęs savo skirtingų pasiūlymų, e, tačiau mano supratimas, kad Pagal Barnie pasiūlymą šio fondo apimtis turėtų būti apie 50-70 e, milijardų eurų. E, o Vokietijai, e, kaip ji pasakė, tai sudarytų apie milijardą per metus vien renkant bankinį mokestį. Tai nėra milžiniškos sumos, kurias reikėtų rinkti per kitas rinkliavas ar mokesčius. Tai e, tiesiog e, sudaro bendrą vaizdą, kokio dydžio tas fondas galėtų būti. Ir čia niekas e, nekliudo suformuoti tokį e, fondą. Pavyzdžiui, Švedijoje, kiek suprantu, visai neseniai e, jie yra išgyvenę panašią situaciją ir E, tokį fondą yra įkūrę ir keičiasi informacija su Eurostatu. O Barnie modelis e, e, jis daugiau yra nacionalinio pobūdžio nei paneuropinio pobūdžio. Tačiau tai yra europinis fondas ir galbūt tai galima būtų suderinti abi šias nacionalinę ir europinę sistemą ir iš jos išgauti, e, iš jų išgauti geriausią rezultatą. Ir išspręsti tas problemas, su kuriomis susiduria nacionalinės valstybės e, savo e, sąskaitose, savo balansuose. Ir manau, vertėtų panagrinėti E, e, šias galimybės. Tai galėtų mums e, galbūt išspręsti tą priežiūros teisės aktų paketą Aš atsiprašau, kad galbūt e, turėtume mes čia asmeniškai dviesiai išspręsti šitos e, klausimus. Na, o dabar daugiau neišsiplėsiu, e, suteikiu žodį pranešėjui. Ačiū už visus pasisakymus. Manau, Mm, tikrai buvo labai e, svarbios mintis išsakytos, jas leido mums suprasti, kad tai nėra kažkokia pap lengva, paprasta tema. Tikrai niekas nežino, koks būtų tas e, geriausias variantas tą klausimą išspręsti. Ir čia tikrai yra viskas daug plačiau nei vien tik tai ideologiniai skirtumai būtent klausimas yra, kaip visą tai išspręsti. Aš tengiausi e, pasižymėti visus pasisakymus, tikrai svarbiausia mintis yra kokia bus ta visata, kurioje veiks e, mūsų europinė sistema. Turiu pasakyti, kad e, prieš 2-3 savaitės vyko panašios diskusijos, iš esmės, kai kalbėjome apie Margado pranešimą. Ir turime tai turėti omenyje, nes tie argumentai, kad reikalinga uh, visuotinai apimti visus bankus, kurie veikia per sieną, ta pozicija išlieka. Aš suprantu, kas išsako skirtingas mintis, tačiau fiziškai tai nėra įmanoma. Arba mes atsisakysime europinio sprendimo varianto, nes EBA prižiūri visus bankus veikiančius per sieną, tai daugiau nieko nereikia tas konsensusas, kurį mes sudarėme, yra būtent tai, ką Silvė ir kiti pasakė, yra apriepti tuos bankus ir taip pat ta prasme, ką ir Ole Schmidt pasakė, 50-40 bankų, kurie veikia per sieną. Kuriuos bankus? Mm, Silvi būtent iš, išryškino, kas tai turėtų padaryti. Tai Europos sisteminės rizikos valdyba apie tai turėtų pasakyti savo nuomonę. Taip, ne vien tik tai dydis yra svarbus, aišku, tai yra vienas iš elementų, bet tai būtų ir siūlomų produktų kompleksiškumas, sudėtingumas ir skaidrumo trūkumas ir taip toliau. Ir manau, kad vienas iš pagrindinių dalykų, dėl ko ką turime išsiaiškinti ir dėl ko turime sutarti, tai ar tą konsensusą išlaikysim ar ne dėl to, kas mums yra svarbiausia, nes viskas ir mes esame tokie patys, nieko kažko tai ypatingo neatsitiko per tą laiką, kol, nu, kad, kada mes svarstėme Margano pranešimą. Ir aš tikrai pasistengiau tuos pakeitimus, teik, kurie buvo tada pateikti įtraukti, nes aš taip supratau, kad parlamentas to nori, tokia yra bendra pozicija. Um, tai buvo pasakyta šiame komitete prieš dvi savaitės ir aš visą tai pasižymėjau, tas diskusijas, um, kuriuose dalyvavau su Danuta Hubne ir su kitais pareigiamuose sutikimuose, Udo, Šedbry, pirmininkė ką pasakė, tai arba mes sutarėme, kad išlaikome tą konsensusą ir toliau dirbam tarp pačią liniją, arba mes viso to atsisakome. Labai svarbu, kad ir EPP išlaikytų tas pačias pozicijas, kurio, dėl kurių mes sutarėm anksčiau. Tai yra labai svarbu. Toliau, dėl įrankinės, dėl priemonių paketo aš savo e, kompromisinių pakeitimų projektuose stengiausi įtraukti tai ir sakyčiau, dauguma jų, dauguma pakeitimų, jeigu, na, ne, ne, absoliuti dauguma jų suteikia pridėtinės vertės mano pranešimui ir aš tik tai gal tuos labai detalius pakeitimus nenorėčiau įtraukti, nes būtent tai yra ta įrankinė, kuri yra formuojama ir tai labai svarbu. Toliau, dėl kapitalo pervedimų. Pone Liulinga apie tai kalbėjo ir Danutė Hubner apie tai kalbėjo ir ponas Karas apie tai kalbėjo, kiti kolegos. Tai labai svarbus momentas ir aš manau, kad turi būti sudarintas konsensusas šio klausimu ir aš tikiuosi, kad mūsų kompromisiniai pakeitimai atspindės tai, ką kolegos e, norėtų išspręsti. Vesfajo minėjo vieną svarbų dalyką, tai yra konfidencialumą, tai apie tai, ką daro priežos institucijos. Savykula, man atrodo, apie konfidencialumą taip pat pateikė pakeitimą. Būtent e, priežiūros institucijų uh, uh, kolegijos ir EBOS užduotis būtent yra tokia išlaikyti konfidencialumą. Tačiau, aišku, reikia kita vertus ir tam tikrų rodiklių, kurių pagrindų galėtumėm pasakyti, kokia yra e, bankų būklė, e, kad būtų tam tikri veiksniai kurie e, galėtų pasa leistų pasakyti, kokia yra ta bankų būklė. Tai gal tiek dabar dėl fondų. Jeigu net jeigu ir būtų kažkoks tai kompromisas dėl nacionalinių fondų, aš manau, mes turime nepaleisti iš akių europinio matmens, nes kitaip mes, mes, mes tą vidaus rinką suskaldysim į gabalėlius, į segmentus. O kaip tuomet su EBOS vaidmeniu, su mm, sisteminės rizikos priežiūros valdyba, kaip su jų vaidmeniu? Mes turime neprarasti to elemento iš akių, nes arba mes e, siekiame sustiprinti vidaus rinką, arba mes ją prarandame visiems laikams. Aš manau, kad turime tą klausimą išspręsti, būtent to turime siekti savo požiūrėje. Be to, ką dar aš siūlau dėl metodikos kitą savaitę stengsiuos jau iki galo suderinti kompromisinius pakeitimus ir po to Strasbūro savaitės metu tikiuosi galėsime rasti tokią bendrą poziciją dėl to, ką, dėl ko balsuosime 22 dieną. Tada darbuotojai galės galbūt jau išsiuntinėti visą medžiagą, dėl to sureaguojant į tai, ką kolegos norėjo į šias diskusijas įnešti ir ką su EPP sutarėme dėl šios iniciatyvos apriepties, dabar man tikrai labai mm, aiškiai visą tai pristatė, bet aš manau, kad vis tik tai mes turime sutarti galų gale ir, ir, ir nuspręsti ir jau paskui nebekeisti to sprendimo, kitaip mes taip toliau ir stovėsime ant tokios labai nestabilios žemės, labai judančio pagrindo. Ačiū labai visiems už kolegams už aktyvų dalyvavimą, už indėlį, už pakeitimų pateikimą. Ačiū. Kaip sakėte, balsuosime 22 birželio ir sieksime, kad Liepos mėnesį plenarinėje sesijoje būtų aptariamas šis klausimas. Bus nemažai ten mūsų klausimų, atrodo. Dabar pereiname prie 17 klausimo. Tai yra statistinių duomenų kokybė atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą. Šį pranešimą rengia Otmaras Karasas. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, su kuriais man pavyko labai konstruktyviai bendradarbiauti. Jau gana vėlu, tačiau galiu pasakyti, kad mes jau pasiekime e, vieną sėkmę. Tačiau, aišku, reikės laikytis grafiko. Pone pirminkė, gal galėtumėte išjungti savo mikrofoną? Ačiū. Mes sutarėme su Eurostatu ir kitą savaitę per Ekofino tarybos posėdį šis e, reglamentas bus svarstomas kaip A punktas e, ministrų darbo tvarkėje. Žinau, kad tiek taryba, tiek Eurostatas e, priešinosi šiam pranešimui, apie kurį dabar kalbame. Kai aš su jais diskutavau, Eurostatas, pavyzdžiui, sako, kad Europos parlamentas komisijos pasiūlymą vertina kaip minimalią galimybę ir nori siekti daugiau. Tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko tarybai darbo grupėje šiandien pavyko susitarti. Na, dabar aš turiu pasakyti, kad turime dirbti greitai ir mano pasiūlymas būtų štai koks. Visų pirma, per birželio mėnesio plenarinę sesiją reikia įtraukti žodinį klausimą ir rezoliuciją, o Liepos mėnesį turėtume patvirtinti teisėkuros pranešimą. po to, kai taryba šiandien susitarė, turėtume pasiūsti ir politinį signalą iš Europos parlamento pusės, sakant, kad mes norime siekti daugiau. Teisėkuros nuomonė, rezoliucijos, žodinis klausimas. Visi šie trys aspektai, šie trys dalykai turėtų būti išdėstyta taip, kad pateiktume klausimą žodžiu ir rezoliuciją birželio mėnesį, o teisėkuros pranešimą Liepos mėnesį. Taryba susitarė tik tai dėl to, kad mes darėme tokį didelį spaudimą. Tai nereiškia, kad neturime baigti savo teisėkuros darbo ir baigti jo tinkamai. Mes kreipiamės į teisės tarnybą su klausimu, ar galima čia būtų taikyti bendro sprendimo procedūrą. Šiuo metu teisinis pagrindas yra 126 straipsnis Tačiau jeigu panaudotume teisinį pagrindą statistiniams klausimams, tai tuomet galėtume taikyti bendro sprendimo procedūrą. Tai nėra, nėra vien tik tai institucinės tuštybės klausime, tai yra klausimas susijęs su Europos parlamento vaidmeniu. Jau aiškiai pamatėme, kad mes galime pagerinti ar prisidėti prie komisijos pasiūlymo pagerinimo ir mums reikia, kad taip ir būtų. Per diskusijas rengiant šį pranešimą aš e, elgiausi tarsi mes taikytume bendro sprendimo procedūrą. Tai nebūtinai turi reikšmės galtiniam rezultatui, tačiau šį klausimą išsiaiškinti vis tiek reikia. Tačiau tai nereiškia, kad mes norime kautis, muštis su taryba. reikia pasiūsti aišku politinį signalą. Tai yra pirmasis teisėkoros aktas susijęs su Graikijos krize. Ir tai yra lakmuso popierėlis valstybėms narėms. Dėl to Ar valstybės narės rimtai žiūri į tas pamokas, kurio pasimokė, ar nori savo žodžius paversti veiksmais, ar ne. Taigi aš norėčiau, kad mes būtume varomoji jėga šiame procese ir testume savo teisėkuros darbą. Taigi aš norėčiau visą tai išskaidyti į klausimą žodžiu, rezoliuciją ir teisėkuros nuomonę. Nes rezoliucija yra politinis signalas, o nuomonė yra politinė, yra parlamento politinės valios pademonstravimas. Jau apie šios klausimus kalbėjusi su šešėliniais pranešėjais ir mes sakėme, kad mes pritarėme ECB pasiūlymams. Tie pasiūlymai yra geri. Pareikalavome, kad būtų taikomos įvairios priemonės nuo ketvirtų metų iki dešimtųjų metų. Mano pranešimas, Sparko pranešimas Almunijos pasiūlytos priemonės ir kiti dalykai. Visa tai turi būti įgyvendinta, reikia išplėsti kompetencijas. Su pranešimu jūs turbūt susipažinote, pagrindinė idėja yra ta, kad Eurostatas būtų nepriklausomos, e, jo statistika turi būti visapimanti ir jie turi sugebėti gauti duomenys tada, kai e, jam jų reikia. Bet kokius duomenys, kurie Eurostatui atrodo yra būtini, kad jis gyvendintų savo jam patikėtas užduotis. negalime leisti, kad valstybės narės kliudytų Eurostatui e, atlikti savo darbą bendradavimui taip, informavimui taip, bet ne netinkamiems sustarimams. Kitaip mes negalėsime patikrinti, ar statistika yra teisinga ar ne. Taigi patikrinimai, kompetencijos, apribojimas, bendradarbiavimas su ECB žmogiškų išteklių, Eurostate sustiprinimas, visa tai yra paminėta mano pranešime ir dar kartą noriu padėkoti už jūsų indėlį ir paramą, būtent iš šešėlinių pranešėjų pusės. Tikiuosi, kad mums pavyks nubalsuoti dėl rezoliucijos e, birželio mėnesį, nes tai yra būtina, kad galėtume laikytis numatyto grafiko. Ir šešėliniams e, pranešėjams, aišku, parodysiu rezoliuciją prieš išsiusdamas ją vertimui. Ačiū. Pirmasis šešėlinis pranešėjas yra Edvardas Iklūna, darant prielaidą, kad šiandien pranešėjai nori kalbėti. Aš trumpai pakalbėsiu, ponia pirmininkė. Aš visiškai pritariu ponui Karasui. E, Taip pat atsižvelgiant į spaudimą paspartinti į tempą, kad mes galėtume greitai šį teisėkuros aktą patvirtinti. Dauguma žmonių tikėjosi, kad Eurostatas turi įgaliojimus daryti tai, ką mes siūlome, kad jie darytų dabar. Ir buvo sugresti sužinoję, kai įvykiai rutuliuojasi taip Graikijoje, kaip jie rutuliuojasi, kad iš tikrųjų taip nėra. Ir Aišku, visi nori, kad e, to, tie galiojimai Eurostatui būtų suteikti kaip galima greičiau. Aš pasižymėjau, e, perskačiau rezoliuciją ir pakeitimus, man atrodo, jie siekia gana toli. Kaip ir bet koks auditas neturėtų būti ribojamas jokių būdų, taip ir čia. Vienintelis nedėlis pasiūlymas būtų, kad e, būtų aiškiai atvirai pasakyta, kad nebūtų jokių apribojimų, e, į ką Eurostatas gali kreiptis, jeigu jiems reikia domenų, ar tai būtų ministerijos, ar agentūros, bet taip pat ir bet kokia kita institucija, ar tai būtų universitetas, ar profsąjunga. Bet kas, kas auditoriui gauti duomenis, garantuotus duomenis, tai turėtų būti įtraukta. Aišku, neišvardinant visus, bet reikėtų pasakyti, kad Eurostatas turėtų turėti platesnės galės ir mes apie tai kalbėjome, kai kalbėjome su šešėliniais pranešėjais kartu. Būtent, kad yra Eurostatui būtų suteiktos neribotos galios šią prasme. Ir aš pažadu bendradarbiauti šiuo klausimu, kad galėtume sėkmingai užbaigti šį darbą. Ačiū. Toliau. Ole Šmitas. Ačiū, pana pirminkė. Šie klausimai susijęs su statistika nėra tokie seksualūs ir politiškai svarbus. Bent jau tai buvo anksčiau, tačiau dabar priešingai atrodo, jeigu paklausime visuomenės, kas juos šiuo metu domina, ar jiems įdomu tai, kad negalima falsifikuoti statistikos ES. Tai atrodo, kad šis klausimas yra labai svarbus politikoje ir turime veikti greitai. Ponas Karasas padirbėjo labai gerai. Aš e, jį visiškai remiu, kaip ir ponas Šilūna. Tačiau galbūt galėtume dar papildyti šiek tiek detalių. Ir aš maniau, kad aš e, jau tokių detalių pasiūliau. Kai konkurencijos institucijos vyksta į vairias šalis, jie neskambina iš anksto pasakyti, kad atvažiuojame jūsų patikrinti. Jie tos metu įsiveržia ir sako, štai mes čia. Štai ir mes. Man atrodo, kad galėtų, jūs purtote galvą, tai ar ne? Manau, kad tokia galimybė galėtų būti numatyta vykdyti nepaskeltas inspekcijas, nes kartais e, baime gali būti ir kokybinis argumentas. Taip pat čia paminėjote darbuotojus. Galbūt galima būtų kalbėti šiek tiek tiksliau galbūt jiems reikia daugiau biudžetinių išteklių. Ir tai, ko gero, galėtų būti mūsų pakeitimuose įvardyta. Nors e, visi ir teikia duomenis, statistiką, ir jie, Eurostatas turi turėti galimybę kreiptis į bet ką, E, tačiau vis tiek yra galimybė, kad gali atsirasti tam, tikro, kūryb, tam tikros kūrybiškos apskaitos. Ir jeigu jūs turite galvoje, kad tai reiškia, kad e, darbuotojai turi gerų įgūdžių, bet aišku, tai gali būti ir įgūdžiai tų, kurie nori būti labai kūrybiški, yra problema ir yra buvusi problema. Tai, taigi galbūt reikėtų šį aspektą taip pat kažkaip e, įvardyti. Dar vienas klausimas, ponia pirminkė. Ar galėtume pasiūlyti, numatyti tam tikras sankcijas, jeigu nevykdomi reikalavimai, jeigu nevykdoma tai, ką mes čia įvardėjame? Ar galima būtų numatyti sankcijas ir šioje srityje, ne tik plačiau? Pavyzdžiui, na, dėl atskaitomybės statistikos teikimo. Man atrodo, mes turime būti kaip galima griežtesni. Ačiū, Ole, kad pabandė, pabandėjai padaryti statistiką seksualesnė su tomis sankcijomis. Ačiū, ponė pirminkė. Aš kalbu mūsų šelnės šiandien prašė Bokros vardu. Jis man pateikė tam tikrą uh, dokumentą paskaityti. Jis yra šiuo metu biudžeto komitete, kur yra svarbus balsavimas, tačiau jis nori padėkoti e, pranešėjai už bendradarbiavimą ir už visą darbą iki pranešimo pateikimo. Ir kaip šešėlinis pranešėjas aš pritariu e, pranešimui ir dėl to, kad būtų stiprinta Eurostato audito gale dar daugiau negu siūlo komisija. Pritariu ECB nuomoniai, tačiau aš maniau, kad tolesnis statistikos falsifikavimas gali būti, galima būti jam užkirstas kelias, jeigu sustiprinta bus priežiūros gale. Todėl svarbu, kad ECB darbuotojai taip pat galėtų vykdyti nepaskeltas inspekcijas, kaip jau sakė, sakiau, ponui Karosui, aš pateiksiu pakeitimą, kad būtų suteikta ECB gale tikrinti iš valstybių narių uh, gautą informaciją, ypač dėl eurozonos šalių statistikos. Pritariu e, projekto praneš, pranešimo projektui dėl to, kad e, galima būtų stiprinti statistinius statistikos institutus, bet taip pat ir e, sustiprinant ECB galės. Ačiū. Ačiū. Toliau Dirkas. You, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte man žodžio yra susikirtimas, kur kokybė susikerta su kiekybė. Ir mes neturėtume maiš, painioti trumpalaikių operacijų su ilgalaikiais biudžetais. Kaip pavyzdžiui, vyriausybės parduoda infrastruktūrą ir e, arba į, įsteigė specifinius e, pensijų fondus, kaip buvo Belgijoje, ir įsipareigojimus mažina. Taigi, kok, tai reiškia kokybę. Jeigu taip nutinka, matome, kad e, biudžeto skaičiai e, tampa patikimesni, o valstybė E, gyvena ateities kapitalo sąskaita, kurį dar reikia uždirbti ir biudžeto skilė tik tai didėja. Ir aš apskritai sutinku, e, kad Eurostatas turi tam tikrą e, prasme tapti statistiniu federaliniu tyrimų biuru. Ir mano buvęs viršininkas, manau, tam pritartų. E, Dėkuoju Jums už pasisakymą. Tikrai statistika tampa labiau seks, seksualia. Dabar kalbame apie federalinį tyrimų biurą netgi. E, ponas Martin, aš tikrai manau, kad statistika yra bet kokio verslo ir bet kokios politikos pagrindas. Ir dėja e, dabar puolama, kad retai mes turime patikimus statistinius duomenius. E, su... Norėčiau dabar pareplikuoti ponui Karas. E, manau, ponas Karas užsitarnauja labiausiai talentingo ir darbščiausio parlamento nario vardo Taigi, manau, šis dokumentas, kurį pateikė e, ponas Karas, yra tikrai puikus e, ir pranešėjas pasinaudo visą savo intelekto galę rengdamas šį dokumentą. E, Prisimindamas diskusijas su Eurostato atstovais, manau, svarbu kovoti dėl didesnio Eurostato nepriklausomumo. Ir čia kalbama apie komisiją, o Eurostatas minimas kaip e, skliausteliuose. Tačiau, ko mums iš tikrųjų reikia, tai yra statistikos institucijos, kuri galėtų veikti nepriklausomai. Ir manau, kaip Europos šalininkai mes turėtume e, suprasti, kad Eurostatas yra tam tikrą prasme išimtis 2004 metų e, rudenį. Eurostatas nurodė milžiniškas problemas e, Graikijos pateikiamoje informacijoje. Todėl E, jau nuo 2004 metų e, gruodžio taryboje pradėta apie tai išnekėti, o 2005 metais toliau e, buvo diskutuojama ir Liepos mėnesį 5 metais buvo priimtas neteisingas sprendimas. Todėl Eurostatui reikia suteikti naujų įgaliojimų. Tačiau tada, kai buvo rengiami ad hoc apsilankymai buvo suteiktos galios Eurostatui ir galbūt jomis nebuvo pakankamai pasinaudota. Ir galbūt reikėtų e, pasimokyti iš to, kad e, pavojų signalus, e, signalais ir varpais skambino ne tiek žurnalistai, kiek Eurostato pareigūnai. E, teisėkros ataskaitoje ir rezoliucijoje būtinas pabrėžti e, neigiamas pasiekmes, kurių galima išvengti. E, ir atkreipti dėmesį į individualius sprendimus, kurie privedė prie šios krizės. Austrijoje mes taip pat turime kūrybiškų visiškos atskaitomybės atveju. E, Prancūzijoje taip pat, taigi kitais žodžiais e, tariant, yra esminė klaida ir aš manau istorikai apie tai vėliau kalbės. Ir viena iš pagrindinių ES klaidų yra tai, kad kai mes pastebime klaidą, nežinome, ką kaltinti, kas yra atsakingas. O po to, kai tik tai nustatome e, kaltininką, jau yra per vėlų kažkokiu tai priemonių imtis. Todėl aš norėčiau e, aiškesnių nuorodų į istorinės pamokas. E, idėja apie apsilankimus, apie tikrinimus, apie kuriuos nepranešama nes mes stengiamės su, kurti aišku pagrindą, kuris leis mums kaip politikams e, užtikrinti ekonomikos subjektams vykdyti savo veiklą. Dėkuoju. Dėkuoju. Yra dar nemažai norinčių pasisakyti, tačiau klausimas yra labai svarbus. Taigi, e, Silvi, ponas Siklūna, e, aš taip pat norėčiau pasisakyti ir dar keletas kitų kolegų, todėl siūlyčiau, kaip galima trumpiau pasisakyti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, komitetas. E, komitetų yra iškilusi dilema ir aš sutinku su ponu Karas, kad mes neturime daug laiko. kai kalbame apie duomenų rinkimą ir pateikimą e, finansų pasaulyje, tai negalime gaišti, mes turime įrodyti savo piliečiams, kad mes turime gyvybingų, veiksmingų idėjų, kad išvengtume to, kas įvyko Graikijoje. Tačiau e, šis teisėkros e, pasiūlymas ir mes jame negalime įterpti nuostatų, e, tokių nuostatų, kurios negali būti įgyvendintos aukščiau, aukščiausiame lygyje. Ir aš tikiuosi, kad šis klausimas neišsitęs metų metais, E, nes mūsų pirštais užbadys visas pasaulis. Mes šio klausimo skubotai vis dėlto negalime spręsti, nes tai yra politinis susitarimas. Ir manau, kad jau e, dabartiniam esant politiniam sutarimui e, to nepakanka. Ir turime turėti galvoje, kad pirmasis graikų skandalas 2004 metais po jo e, sekė komisijos e, e, siūlymas suteikti daugiau galių Eurostatui ir tai nebuvo atlikta. Todėl siūlymas suteikti kontrolės įgaliojimus Eurostatui, o būtų žingsnis į priekis. Ir mes tikrai turėtume iški, iškelti dar ir sankcijų klausimą. 2004-aisiais e, šios problemos jau egzistavo Graikijoje ir nieko nebuvo padaryta. Bent jau niekas iš esmės nebuvo pakeista, e, pakeista e, nei priežiūroje, nei kontrolėje. E, e, Vengrijoje 2005 ir 2006 metais ir dar kai kuriuose valstybėse 2009 metais. Taigi tai rodo, kad turime e, atlikti plačias reformas ir parlamentas turi teisę reikalauti ir klausti komisijos, kiek mes toli esame pasirengę žengti, e, perim, suteikdami daugiau priežiūros e, galių ir kontrolės e, galių Eurostatui. Ir mes turėtume paklausti, ar buvo žinoma, e, kas vyksta Graikijoje, o atsakymą, kurį e, gavome, kad ne viskas buvo žinoma, tai yra nepatenkinamas dalykas. Mes turime įvertinti situaciją visose valstybėse narėse ir uždaryti spragas. Ir galiausia pastabūtų tai, kad Europos komisija yra atsakinga E, už 2007 metų siūlymą, e, kai buvo pradėtos perviršinio deficito procedūros prieš Graikiją. E, tai atrodė kaip juokas. Tai, tai sukėlė tiesiog farsinę situaciją. Kol kas Dabar mes galime atkreipti komisijos dėmesį į jų atsakomybę ir suteikti rimtas, rimtus įgaliojimus. Dėkuoju. Silvi, prašau. Euh, Ačiū pirmininkė. Labai. Mm, tikrai manau, kad palaikymas uh, pranešiai ir tikrai labai yra pelnytas. Uh, jeigu dabar panalizuotumėm, kokia kritika pastaruoju metu dažniausiai yra išsakoma Briuselio, kad tai yra didžiulė biurokratija. Tačiau akivaizdu, kad čia, sureaguojant tai, ką Jūs pasakėte, tai nėra komisijos kaltė. Valstybės narės, taip pat ir tos, kurios um, kalba apie tą procentą 3,0, kaip žinia, kurios irgi tą patį e, e, sako, verčia tą kaltę. Tai yra mm, tai, kas maitina a, tą tokį antieuropietišką populizmą, kas yra labai pavojinga. Aš manau, kad tikrai reikia pasistengti parlamente visiems masyviai balsuoti, kad parodytumėm aiškę, vieningą poziciją, nes iš tikrųjų, um, kaip kalbama, kad tarsi FTB metodais yra dirbama vietoje, reikia, kad tie metodai pasikeistų ir kad realiai būtų europinis požiūris. Thank you, Edward. Um, thank you, uh, my... Ačiū. Atsiprašau, pirmininkė, kad dar kartą pasisakau šio klausimu, tačiau e, nepaminėjau vieno svarbaus dalyko. E, kai mes pabrėžiame e, audito funkcijas ir priežiūros funkcijas, pa, e, kalbame apie esminį principą, kuris mums atrodo savaime suprantamas. Tai yra apskaitos metodologija. Yra valstybių net. E, E, eurozonoje, e, ne taip kaip e, privačiame sektoriuje, kur yra tikimasi, kad verslo subjektai laikysis tarptautinių apskaitos standartų. Valstybės taiko grinųjų pinigų srautų metodą, o ne kaupiamąjį metodą. Taigi bendros valstybės sąskaitos, kai jos vėliau pervedamos iš pinigų metodo į kaupiamąjį metodą, jos yra koreguojamos. Ir manau, kad į tai reikėtų atsižvelgti ir mes neturėtume leisti tokių nukrypimų tarp apskaitos metodologijų vienoje ir kitoje valstybėje. Ačiū. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Aš e, kaip pirmininkė stengiausi įvairiais būdais e, pas, paspausti ir man atrodo visiškai būtina uh, pagerinti visų Eurostatų teikiamų duomenų patikimumą. Tai yra būtina sąlyga, kad galėtume imtis bet kokios ekonomikos valdysenos pagerinimo. Ir galbūt negavę, negavę pateikimų duomenų mes apie kitą galime net nekalbėti, jie yra svarbiausias. Ir pakankama sąlyga, jeigu pakankamai priežiūros ir kontrolės įgaliojimus suteiktume e, Eurostatui, kaip e, buvo minėta, yra metodologija. Manau, komisijos siūlymas yra minimalus e, reikalavimas, turint galvoje Graikijos atvyje. Ir ats, atas atskaitomumo įpareigojimai turėtų būti taikomi visoms valstybės narioms, narėms, e, taikant perviršinio deficito procedūrą ar ne. Nes tokiu būdu mes užkirsime problemoms kelią anksčiau negu jos įvyksta. Jeigu yra dalykų, kurie teisė tai neįtraukiami į balansą, mes turime teisę žinoti, kas tai per e, įrašai. Ir čia galime giliai gilintis į biudžeto ir biudžeto sudarimo e, metodus. Ir yra kitų pranešimų dėl analizės, dėl tyrimų. Yra, yra nemažai čia idėjų, kurias komisija siūlo ir yra netgi numatyta e, formali galimybė ir būtinybė e, konsultuotis su parlamentu. Dėl sankcijų, e, kuriu, kurias mes siūlome rezoliucijoje, turėtų būti tam tikra asmeninė atsakomybė E, e, e, turiu galvoje finansinių institucijų direktorių asmeninę atsakomybę, tačiau turėtų būti ir tam tikra asmeninė atsakomybė valstybės atsakingų vadovų atžvilgių. Tačiau reikėtų paminėti tokį dalyką, Komisijos siūlyma, siūlyme yra siūloma mm, suteikti daugiau galių ir nepriklausomybės. Ir mes čia turėtume dar panagrinėti šį dalyką, kad pasiektume tink, tink, tinkamą pusiausvyrą. Ir yra pažadas, kad jie taip pateiks galutinį pasiūlymą iki 19, kol kas dar nieko nesame gavę. Ir kadangi mūsų komitete yra toks susitarimas, tai tikėkime, kad birželio mėnesio plenarinėje galėsime viską pat, blokų patvirtinsime. Ir gali tekti man paprašyti jūsų, e, kad dirbtume vieną kalbą, kad viskas e, vyktų paprasčiau. Ir aš e, tikiuosi, jūs man atleisite, kadangi reikalas yra labai skubus ir labai svarbus, kadangi korepero posėdis vyks birželio ketvirtą dieną. Ir mes nespėsime, aišku, iki tos datos, tačiau spaudimą būtina daryti. Dabar norėčiau e, suteikti žodį apibendrinimui e, ponui pranešėjui. Prašau. Labai ačiū už puikią diskusiją. Joje atsiskleidė ne vienas elementas. Vienas dalykas yra tai lyginti su tikrinimo komitetu, bet čia e, kalbame ne tik apie rezoliuciją. Tačiau dabartinėje diskusijoje mes kalbame ne, ne apie kažkokį tyrimo komitetą. Mes išskaidėme visą procesą į politinę rezoliuciją ir teisėkuros dalį. Deja, visko negalima įtraukti į teisėkuros dalį. Norime pasiūsti savo politinį signalą. Todėl norėčiau kreiptis jūs, kad panaudotumėte paklausimą žodžių ir rezoliuciją padaryti politiškai tai, ko negalima padaryti teisėkuros būdu. Politinė rezoliucija suteikia mums daug daugiau e, veiklos laisvės, e, manevro laisvės negu teisėkuros dalis. Tačiau svarbiausi dalykai yra atsakomybė, nepriklauso, e, nepriklausomybė, automatiniai Eurostato veiksmai taip pat minimalus standartai e, statistikai. Turime numatę vizitus į valstybės narės iš anksto nepranešus, teisę tikrinti duomenis, skaitant vyriausybės institucijų duomenis, taip pat vietinės institucijas, pavyzdžiui, draudimo bendrovės. Numatyta, numatytas Eurostato nepriklausomumo stiprinimas Taip pat e, reikalavimas teikti nepriklausomus e, duomenys iš valstybių narių. Čia numatytas bendradarbiavimas su ECB. Ir taip pat tai, kad daugelį metų tam tikri duomenys buvo slepiami. Ir mes norime e, eiti kur kas toliau negu minimaliai pasiūlyta komisijos. Taigi, turėsime klausimą žodžiu ir rezoliuciją, kurią norime patvirtinti didelę daugumą. Kitaip e, mums to pirmadienį nepadaryti, nepavyktų padaryti Strasbūre ir tuomet turime dar teisėkuros pusę, tai yra teisinį sprendimą turėsime priimti, ar laikysime bendros sprendimo procedūros ar ne. Ir tuomet galėsime įtraukti viską, dėl ko diskutavome, ką turėtume daryti ateityje. Pirmininkė, man atrodo, kad Eurostato atstovas norėtų trumpai pasisakyti. Reikėjo suteikti jums žodį anksčiau, aišku. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik norėjau pabrėžti tai, ką pasakė pranešėjas, kad šis pasiūlymas yra labai svarbus ir mes esame labai dėkingi už parlamento norą dirbti labai greitai šiuo klausimu, nes mes manome, kad šio pasiūlymo patvirtinimas būtų labai svarbus signalas ir sistemoms, ir rinkoms. Todėl svarbu tai padaryti greitai. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes dėkojame už bendradarbiavimą su komiteto nariais per pastarąsias kelias savaitės. Mes manome, kad spaudimas, kurį jūs ir komiteto nariai darote tarybai, reiškia, kad taryba bus atviresnė bendradarbiavimui šį kartą ir yra vilčių, kad pasieksime protingų rezultatų, galbūt netobulų, bet pakankamai gerų per svarstymus taryboje. Taigi, dėkojame Jums ir už bendradavimą. Ačiū. Ačiū. Norėčiau paprašyti komiteto narių savo indėlį dėl klausimo žodžių ir rezoliucijai pateikti iki 7 dienos. Nenumatėme termino anksčiau, nes nežinome pranešėjas, ko prašys. Taigi, rezoliucijai pakeitimams e, terminas yra iki pirmadienio 4 valandos po pietų ir vieną dieną ilgiau pakeitimai teisėkuros tekstui tai būtų 8, 8 birželio 8. Teisėkuros tekstą svarstysime 28 dieną ir balsuosime tą pačią dieną. Nežinau, kada šis e, klausimas paklius į plenarinę sesiją, bet tai gali būti dar vienas ekonomikos komiteto klausimas per Liepos plenarinę sesiją. Na, dabar perduosiu pirmininkavimą ponui Siklūnai, kuris turės vadovauti savo pranešimo svarstymui, ar tai galima ar ne, nežinau, bet man, manau, kad jam pavyks. The... Uh, Taigi periname prie kito klausimo, tai yra nuomonė naujos tvarios ekonomikos potencialas susijusios su žemtimu vystimas. Aš esu nuomonės referentas ir galiu pirmiausia pateikti keletą komentarų. Kaip pamenate, pradinėje nuomonėje buvo tam tikrų pasiūlymų. Iš esmės dėl to, kaip apibrėžti ekologiškas darbo vietas ir kaip svarbu klasifikacija statistinėje statistikoje tokius darbo vietas, nes to dabar nėra pagal neis kodą. Kiti pasiūlymai buvo susijęs su MVI vaidmeniu ir mokymu. Nuo tada, nuo to laiko gavau 10 pakeitimų, 2 iš EPP, 4 Filipo Lamberto, Žaliųjų, 2 pono Pagaro ir Klauterhane. Pakalbėsiu apie visus iš eilės. Ponios Hubner pakeitimas susijęs su darbo jėgos mobilumu ir poreikiu spręsti struktūrinius trūkumų klausimus, esant dideliam nedarbui. Tai sustiprins nuomonę. Ta pati galėčiau pasakyti apie kolegos pono Padaro pakeitimą. Jis pabrėžė mokymo vaidmenį viename pakeitime, o kitame ap, ne, var, verslininkų ir bandomųjų projektų svarbą ekologinių inovacijų srityje ir mes tiems pakeitimams pritame taip pat. Dar kiti du pono kliūtė pakeitimai nori išplėsti ir daugiau reikšmės suteikti sektoriniam užimtumui, ypač sveikatos apsaugos ir socialinės veiklos srityje. Dar vienas susijęs su darbo vietų kokybė. Dabar pereisiu prie Filipo Landero keturių pakeitimų. Aš sakyčiau, kad jie daugiausiai yra susijęs su apmokestinimu ir perkelia tą naštą nuo darbo jėgos link neatsinaujinančių šaltinių. Aš dėl vieno iš jų norėčiau pasiūlyti jį įtraukti, ten, kur kalbam apie energiją, kad įtrauktume žodį neatsinaujinantis, ne, neatsinaujinantis energijos ištekliai. O kitas pakeitimas tai yra akivaizdus, aiškus e, CO2 mokesčio paminėjimas. Čia kalbama apie pasirengimą daugiametiniai finansiniai sistemai, kad būtų galima sustiprinti darbo rinką ir naujus išteklius, skaitant mokesčius CO2. galbūt galėtume apie šį dar padiskutuoti. Dabar norėčiau steikti žodį šešėliniams pranešėjams patiems pakomentuoti jų pačių pakeitimus. Ar dar ką pridėti? Taigi, Filip Lambert. Gerai, pirmininkė, dėl neatsinaujinančių išteklių. Tai ne tik energetika, apskritai ištekliai, apie juos reikia galvoti. Aš nenoriu e, šiame pranešime apie tai aiškiai kalbėti. Turiu vieną pastabą dėl vieno Danutos Hubner pakeitimo. Atrodo, jos šiandien yra. Tai yra dėl darbo judu, jėgos judumo. Aš suprantu jos tikslą, aš jį teisi, kad jeigu iš tikrųjų norime tokias problemas spręsti, kaip pavyzdžiui pastatų izolacija, tai mums reikės daug darbo išteklių, jie ne visada yra ten, kur jų reikia. Ir man rūpi tai, kad jeigu čia nepakankamai aiškiai pasisakysime, mes nenorime e, čia vėl gražinti kilmės šalies klausimo, jeigu kalbame, kad e, tam, kad darbo jėgimas būtų didesnis, mums vėl reikia grįžti prie to paties, prie to klausimo, tai gali kilti didelių problemų man atrodo, galėtume palikti tam tikrą neiškumą šioje vietoje ir reikėtų čia susilaikyti. Na, o kiti pakeitimai, viskaitant mano, man yra priimtini. On... Ar dar kas nors nori pasakyti apie šią nuomonę? Prašom. Jo, jag skulle vilja göra några korta kommentarer. Aš norėčiau keletą trumpų e, komentarų dėl tų pakeitimų. E, labai svarbu klausimą iškelia ponas Lambertas savo pakeitimą dėl e, vidutinių ir mažų įmonių. Mes turime ištirti visas galimybės sukurti šioms įmonėms paskatas, kad paskatintume jas pereiti prie tvarios ekonomikos. Ir Kas dėl mokymo, e, badaro yra pakeitimas. Čia reikės labai radikalių pakeitimų, kad priderintume mokymo sistemą prie žaliosios ekonomikos. Ypač svarbu pradėti tolimesnį personalo mokymą dar, tų darbuotojų, kurie jau dirba bendro, dar, bendrovėse. Tai yra didelis iššūkis, e, kad Europos automobilių gamintojai galėtų išlaikyti savo konkurencinį privalumą ir išvystyti reikalingas kompetencijas, kad sukurtų ekologiškesnius automobilius. Pavyzdžiui, didelis skirtumas yra tarp tradicinių benzinų varomų automobilių ir elektravalo varomų automobilių. Taigi e, tikėtina, kad tokių automobilių ateityje bus daugiau ir jie galiausiai viską perims. Taigi labai svarbu, kad e, e, aiškiai matytumėme ekonominėje statistikoje žaliųjų bendrovių indėlį ir būtina E, kad statistiniuose duomenyse tai aiškiai atsispindėtų. Dėkuoju už žodį. Yes. Dėkuoju. Prašau. Ačiū. Ponas Siklūna. Nesakysiu daug E, šie pakeitimai vienas kitą puikiai papildo. E, dėl fiskalinių paskatų e, ponas Lamberas yra pateikęs pakeitimų ir aš manau, kad tai galėtų būti problematiška. Mes kalbame apie tušes valstybių skrynės, kurias reikėtų pripildyti nemažinant išlaidas, bet didinant pajamas. Ir čia neturėtų būti kalbama apie mokesčių mažinimą. Dėkuoju. Uh, Ačiū. Ar yra dar norinčių pakomentuoti? Jei ne, tuomet paminėsiu mm, e, tik tai galutinės datas. E, 22 birželio ekonomikos komitete bus balsuojama dėl šio nuomonės projekto. Ir jūs turite dar galimybę pateikti pakeitimus ir Liepos 14 bus e, dėl to e, balsa, balsuojama e, Dėvė komitete. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Europos euro monetų autentiškumas ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymas. Norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Prašau, ponas Binev. Ačiū pirmininkė. Kolegos, šio reglamento e, tikslas yra nustatyti autentiškumo tikrinimo procedūras euro, euro monetoms. Todėl būtina taikyti vieningas procedūras visoje eurozonoje, nustatant euromoneto autentiškumą. Ir visi, kurie dalyvauja šiame procese, pageidauja, aiškaus teksto, kuriame būtų nustatytos euromoneto autentiškumo patvirtinimo procedūros. E, kolegų pateikti pakeitimai e, rodo norą bendradarbiauti šiuo klausimu autentiškumo tikrinimo e, procedūra tenka institucijoms ir jos e, turi turėti galimybę rinkti mokestį, kadangi tai yra susiję su išlaidomis. Tačiau šis mokestis neturėtų būti našta e, privatiems asmenims. Dėl 43 pakeitimo, kurį pateikė ponas Balts E, jame siūloma, kad tik monetos e, dviejų vieno ir 50 eurų ir 50 euro centų turėtų būti e, tikrinamos, nes ir 20 centų, e, centų ir e, mažesnių nominalų monetos yra padirbinėjamos. Tačiau pagal esamą e, e, tvarką visi banknotai ir visos monetos turi būti tikrinami dėl autentiškumo. Prie mus e, e, siūlomas nuostatas institucijos e, turėtų pritaikyti kaštų ir naudos principą e, tikrinant monetų autentiškumą. Yra speciali e, įranga, e, kur, kuri tikrina didesnio nominalo euro monetų autentiškumą ir yra įranga, kuri tikrina mažesnių monetų autentiškumą, tai sudaro didžiąją sąnaudų dalį. Ir aš manau, kad valstybės narės joms turi būti leidžiama pasirinkti, e, ar e, tikrinimą autentiškumo atlikti automatiniu ar rankiniu būdu. Todėl tam reikia, kad komisija nustatytų protingą terminą, E, kada e, bus privaloma laikytis pirmojo, e, pirmosios dalies reikalavimų. Taigi aš remčiau pakeitimą, kuris siūlo įrangą tikrinančią monetų autentiškumą kai baigėsi jos e, galimo laikas arba kai jinai sugenda, pagal 47 pakeitimo ir 48 dvasę valstybės narės gali reikalauti garantijų iš institucijų, kurios tikrina monetas. Ir tos reikalavimas e, reikalauja, kad būtų apmokyti darbuotojai. O, o darbuotojų apmokymą turėtų užtikrinti e, Europos technologijų mokymo centras. Konsultacijų metu su Olafu e, buvo atkreipta dėmesį į tokius atvejus, e, kai transportuojant monetų konteinerius e, išskiriamos dujos, e, kurios naudojamos monetų arba konteinerių valymui. Manau, kad tokiais atvejais, kai yra kai gali būti pavojus darbuotojų sveikatai, turėtų būti įmamas 20 procentų nuo monetų nominalios vertės mokestis. Dabartinis, dabartinė redakcija numato, e, galimybę supakuoti monetas ir siūsti kompetentingai institucijai. E, šiuo pakeitimu siekiama didesnio aiškumo iš techninio, techninių požiūrių. Visos autentiškumo tikrinimo e, mašinos atmeta e, įtariamai padirbtas monetas ir nemonetinius objektus Ir visos šitos e, monetos e, įtariamai padirbtos e, įvertina, ar jos tinka apyvartai, ar tikrai yra netinkamos. O netinkamos vartoti monetos arba padirbtos monetos turėtų būti kartu e, supakuojamos, e, siunčiant e, kompetentingai institucijai. Jos neturėtų būti pakuojamos atskirai. Pirmajame pakeitime numatyta, numatytas 2015 m. gruodžio 31 dienos terminas, kai reikia pateikti pasiūlymą. Ir aš norėčiau patikinti čia esančius narius, kad tai klausimas, kurį nekartą kėlėme e, susitikimų metu ir ekspertai ir valstybės narės šiuo klausimu nėra vieningos nuomonės. Kita problema yra tai, net jeigu būtų sutarimas dėl techninių aspektų, mašinų e, atžvilgių, kurios tyria monetų e, autentiškumą tai per, tie reikalavimai būtų pernelyg au, aukšti. Ir aš e, tikiuosi jūsų supratimo ir bendradarbiavimo ir e, lauksiu iš jūsų pakeitimų. Dabar šešėliniai panašiai. Ačiū pirmininkė. Kolega visų pirma, noriu pasveikinti pranešėja tikrai parengus puikų pranešimą, kokybišką mm, pranešimą. Ir noriu pagirti tiesą, kad mm, pranešęs puikiai kalba prancūziškai. Taryboje Ispanijai pirmininkaujant tikrai daug darbo vyko šio klausimu ir aš noriu dabar dėl pranešimo pasakyti, aš pateikiau tris pakeitimus, 41, kur pasako, kad visos įstaigos, kurios atlieka euro monetų autentifikavimo procedūras, turi laikytis nustatytų taisyklių tai kad būtų galima nustatyti um, išlaidas susijusias su autentifikavimu tam, kad uh, ta um, finansinė našta neužgultų privačių uh, subjektų pečių. 46 pakeitimas, kur kalbama, kad komisija paskelbė pagrindinės gairės mm, per nustatytą pagrįstą laiką nuo šio teisės akto įsigaliojimo tam, kad būtų galima nustatyti, kaip techniškai įgyvendinti pirmo punkto nuostatas. Ir toliau 50 pakeitimas. Čia kalbama apie mm, pavojingomis medžiagomis pažeistų monetų gražinimą, kai eina kalba apie mm, tuos asmenys, kurie turi tvarkyti tas monetas, kai, jeigu jų um, sveikatai kyla pavojus dėl pavojingų medžiagų, kuriomis apdirbtos tas monetos, kurios gali būti išleidžiamos tuos, per tuos procesus. Aš gal nekalbėčiau apie uh, mm, sakykime taip, užterštas monetas, bet gal verčiau kalbėčiau apie monetas, kurios yra pažeistos. Um, tai gal gražiau skambėtų, kai juk eina kalba apie europinę valiutą. Toliau dėl e, tų um, euro monet, eurocentų monetų, kurios yra mažesnės nei 50 eurocento nominalo, joms nebūtų taikomas tos taisyklės, e, reikia prisiminti 2001 metų reglamentą dėl to, kad visos monetos turi būti, jų autentiškumas tikrinamas. Dabar uh, 10 ir 20 euro centų monetas tarsi atidėtumėm į, į šalį, kad toks įvaizdis liktai prastesnis būtų sukariamas, liktai leidžiama jas padirbinėti tada. Um, turn... Ačiū. Ivar padarė. Suur tänu. Esmalt sooviksin tänada raportööri selle eest, et ta on aktsepteerinud minu. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjų, kad įsitraukė ir mano pakeitimus, kur kalbama apie mm, monetas, kurios yra nebetinkamos apyvartai, apie jų tvarkymą, taip pat mm, pakeitimus dėl personalo apmokymo, taip pat mano pakeitimus dėl um, sugedusių mechanizmų, ką su jais daryti. Penktoje konstatuojamoje dalyje kalbama apie um, Europos mokslinį centrą, kuris užsima šiais klausimais. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir pranešime tai turi atsispindėti. Juk tikslas yra užtikrinti atitinkamas procedūras, ką daryti su pa, su sugedusiais mechanizmais, jeigu jų nebereikia arba jeigu yra kažkokių tai defektų, tai turi būti nustatyta, ką daryti su tais mechanizmais, kad vėliau paskui tų, um, pavyzdžiui, mechanizmų nebūtų galima panaudoti patirbinėjant monetas. Ačiū, kadangi esu iš ne eurozonos valstybės. Aišku, aš čia mm, stengsiuosi neaiškinti eurozonos valstybių narių atstovams, ką jiems reikia daryti su um, euro ir eurocentų monetomis, kurios barška jų kišenėse. Tačiau noriu padėkoti už labai aišku um, pranešimą. Pranešėjas tikrai atliko miržnišką darbą ir pateikė labai gerų pakeitimų. Be abejo, mus neramina e, tas pakeitimas, kur siūloma autentiškumo nenustatinėti tų eurocento monetų, kurių nominalas mažesnis nei 50 eurocentų. Aišku, visiems mums rūpi tas pakeitimas. Visa kita mes galėtumėm pritarti e, tam, ką pasakė pranešės ir kolegos. Gal kiek dar neramintų 21 pakeitimas, gal čia tik tai vertimo į anglų kalbą klausimas. Čia kalbama apie tikrai gerą dalyką, tai kad ta institucija, kuri dirbo valstybės, valstybėse narėse, jeigu su autentifikavimu, jeigu nebesilaiko ta institucija reikalavimų, ką tuomet daryti. Čia gal reikėtų įterpti žodį efektyviai arba netidėliojant kažką tai tokio, kas tvirčiau išsakytų poziciją. Ačiū. Gal dabar komisijai žodis, nes Gzenarės gal kažką pasakytų. Uh, you, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Binevui už visą atliktą darbą. Uh, ypač dėkojame už tai, kad jūs įsigilinote į visas detalės, dažnai tikrai labai techniškas praktinės detalės, kurias dažnai labai sunku iki galo išsiaiškinti. Mes esame labai dėkingi už jūsų dėmesį ir darbą. Dėl pranešimo, dėl tų pakeitimų, mm, ką įvertino ponas Binev, tikrai jo pozicija atitinka mūsų bendrą mm, mąstymo liniją Dėkojame visiems parlamentarams, kurie mm, padirbėjo šio klausimu ir parašė pakeitimu. Aš tik tai keletą tokių, m, mm, išsakyčiau, komentarų m, mm, dėl pasiūlymo atlikti autentifikavimą tik tai stambesnio nominalo eurocento monetoms čia mūsų nuomonė būtų kiek kitokia. Iš tikrųjų, tai ne visiškai atitiktų to politinį signalą, kurį mes norėtumėm pertikti visuomeniai dėl euro monetų patikimumo. Dar porą dalykų, ką detaliau norėčiau aptarti. Dėl nebetinkamų naudoti nebetinkamos naudoti įrangos pono Patimer pakeitimas, ką su ta įranga reikėtų daryti. Jeigu kažkoks tai mechanizmas jau nebeatlieka savo paskirties, gal iš tikrųjų nebereikėtų to mechanizmo naudoti autentifikavimui, bet galbūt galima tą mechanizmą paskui parduoti kažkam tai, kas ne, netlieka oficialaus identifikavimo, galbūt kažkokiam tai kioskui ar bažnyčios, kažkokios tai parapijos organizacijai. Tai yra to kažkokiam tai subjektui, kad galėtų naudingai pritaikyti tą mechanizmą, aišku, ne padirbinėjimui, bet kad tai būtų um, privatus subjektai, kurie irgi dirba rinkoje ir kurie kuriem gal būtų naudinga ta įranga ir kuriais mes galėtumėm pasirūpinti tokiu būdu. Mes galvojame, kad e, nebūtinai reikėtų įrašyti nuostą, kad būtinai e, netinkama įranga būtinai sunaikinti. Toliau kitas dalykas e, dėl papildomo aspekto, ką ponas Binev pasakė dėl pakuočių, kad apyvarta netinkamas monetas reikėtų pakuoti kartu su padirbtomis monetomis. Čia tikrai noriu pagirti poną Binevą, kad jis puikiai įsigilino į e, klausimo esmę ir išiškino tai, kad čia nėra vieningo sprendimo šio klausimo. Ir vietoj to, kad da, i, dabar įsteigo, tos atitinkamas identifikavimo įstaigos turi kažkaip tai kiek įmanoma geriau bandyti atskirti, kurios monetos yra netinkamos apyvartai, kurios yra mm, padirbtos. Tai gal tiesiog reikėtų palengvinti jom naštą ir iš tikrųjų leisti pakuoti visas tas monetas kartu aš čia turėčiau gal savų minčių, bet aš manau, kad tiesiog reikėtų tik parinkti tinkamą formuluotę, kuri uh, Mm, ir išspręstų tą nerimą keliančius klausimus, bet taip pat ir neužkeltų papildomos nereikalingos naštos atitinkamos institucijoms, kurioms tenka rušiuoti šimtus tūkstančių apyvartai netinkamų euromonetų, stengiantis iš jų išrinkti penkias ar dešimt padirbtų monetų. Aš suprantu, kad e, teoriškai viskas atrodytų gražu, tačiau praktikoje tokios formuluotės sukeltų didelių problemų, taigi reikėtų formuluotės parinkti atidžiai. Taigi, pirmininkė, dar kartą norime padėkoti už tikrai konstruktyves komiteto e, narių nuomonės, kurios yra nukreiptos reikiamą linkme. Ačiū, noriu tik tai priminti, kad ekon bus balsuojama birželio 22 dieną, o plenarinėme posėdėje bus kažkada tai rugsėjo mėnesį svarstomas tas klausimas. Aš taip suprantu, kad daugiau komentarų nebebus. Taip? Puiku. Tuomet pereinam prie paskutinio darbo atvirkės punkto valstybių narių užimtumo politikos gairės. Part 2 of the Europe 2020 Integrated Guidelines. I will now... Taigi dabar prašau pono Martiną, kaip pranešėjo, pakomentuoti savo pakeitimus. Ačiū. Nusengiant išvengti, kad e, neliktume mes čia dviese ir atsižvelginti tai, kad komitetas turi ir kitų prioritetų, kalbės labai trumpai. Čia klausimas susijęs su tarybos sprendimu dėl gairių užimtumo politikoje 2020 metams. Aš esu šiek tiek nustebęs, kad šis didelis dokumentas, kai jis pateko komitetoj, Aš bandžiau jame surasti keletą esminių dalykų. Lisabono strategija nepavyko, viena, antra, praktinės procedūros. Lisabona parodė, kad jeigu proceso metu keiti parametrus, nors ir žinodamas galtinius tikslus, ir, tačiau nesuprasdamas klaidų, nepadarysi, nepasieksi progreso. Ir tai aš būtent sakau 7 pakeitime. Jeigu kalbėsime apie tikslus, tai reikia ambicingesnių tikslų. Turime turėti drąsos e, analizuoti kvantitatyvinę jaunimo nedarbo problemą ir turime stengtis iki 20 metų sumažinti e, jį sumažinti jį 75 procentais, 80 tai procentų. Toliau, kai kalbame apie mokymo programas, profesinių programų turinį. Tai turime ne, ne, kalbėti ne vien tik tai apie Lenkų santechniką Prancūzijoje dirbantį Čia yra apie, klausimas apie tai, kaip žmonės važiuoja studijuoti į užsienį ir po to namuose susiduria su problemomis, kai nepripažįstama jų kvalifikacija. Apie tai kalbama 11 pakeitime. Taip pat norėjau pasakyti, kad aš manau, jog kai turime talentingų žmonių, jiems reikia steigti ypatingas galimybės. Tai yra mano esminis pasiūlymas. Jis pateiktas 14 pakeitime. Kalbant apie išlaidas švietimui, tai noriu pasiūlyti, kad valstybės narės jam skirtų bent 6 procentus BVP. Šis skaičius nėra paimtas iš dangaus, jis pagristas EBPO tyrimų, kur padaroma išvada, kad išanalizavus įvairių šalių patirtį, pavyzdžiui, Danijoje 7,2 procentų skiriama švietimui Švedijoje panašiai, Belgijoje 6 procentai, tačiau keista, kad Vokietijoje tas skaičius nesiekia net 5 procentų. Taigi 6 procentų tikslas nėra ypatingai ambicingas. Tai yra daugiau mažiau vidurkis visų EBPO šalių skiriamų lėšų. Visada dažnai kalbame apie tai, ko mes siekiame su Lisabonos programa, tačiau pastebime, kad e, Junktinės valstijos, Kanada, Naujojo Zelandija švietimui skiria daugiau lėšų negu Vokietija. Taigi bent jau EBPO vidurkis būtų gerai. Taip pat e, tas jaunimo nedarbo sumažimas 25 procentais yra labai svarbus. Taip pat Reikia kalbėti apie skurdo lygį. Neturėtume kalbėti vien tik tai apie jos sumažinimą 25 procentais. Man atrodo, ES tai yra gėda, kad turime 80 milijonų žmonių, kurie gyvena žemiau skurdo ribos. Turime tą skaičių, skaičių sumažinti 40 procentų, o ne 25. Tai patikta mano 16 pakeitime. Taigi tiek, ačiū. Ačiū, pane Martinai. Ar kas nors nori pasisakyti? Pirmanš, ačiū pirmininkė. Nekomentuosiu, ką ponas Spiter Matrim pasakė, aš, kadangi jau vėlus laikas ir mažai narių, e, tiesiog Noriu apgailestauti, kad komitetas visiškai nesvarsto makroekonominių klausimų. Europos parlamentas turi labai menkas galimybės e, spręsti makroekonominius klausimus. Ir e, krizės kontekste aš manau, kad tai itin aktualu ir turėtume matai galvoti. Komiteto priimti sprendimai tikrai yra sunkus, sudėtingi. Iš tikrųjų, šiandienos krizė yra ne vien Graikijos krizė, tai yra eurozonos krizė ir rinkos įsitikinim, yra rinkos įsitikinimas, kad tiesiog lėktuve nėra piloto, nėra pakankamai aiškaus vadovavimo, efektyvaus vadovavimo trūksta e, ekonomikos politikos brandumo yra eksantė koordinavimas. Tačiau vienintelė priemonė, kurią šiandien turime, e, yra visiškai neefektyvi, nervinanti, akademiška, tačiau vienintelė. Tai yra e, eksantė e, priemonė, tai yra tos E, bendrosios gairė, ekonomikos gairės. Ir šiais metais ekonomik, e, mūsų komitetas nusprendė tų gairių nesvarstyti. Man atrodo, tai tiesiog neįtikėtinas sprendimas. Balandžio 27 dieną paskelbtos gairės ir ką mes sakome, ką mes sakome nieko taryba nieko nesakė, tai tai yra pagrindas ir mums nieko nesakyti. Kai buvusioje pirmininkė, aš čia lyg ir sudarau tokį įspūdį, kad kritikuoju dabartinį pirmininką, bet dabartinę pirmininkę, bet na, tikrai taip nėra, aš tiesiog galvoju, kad makroekonomika yra labai svarbis rytis ir ką mes darome, nieko. atrodo, kad e, visiškai nėra noro užsimti tą, tą, tą sritimį ekonomikos valdymas, e, taip toliau, taip toliau ir ką. Nežinau, Taip, iš tikrųjų, vėlyvas metas, nieko tai salėje nebėra, surrealistiški vaizdai, taip, kai taip šneku, tačiau gerai žiūri užimtumo komitetas, ką pasakys ekonomikos komitetas, tačiau jeigu ekonomikos komitetas nieko nesako dėl plačių ekonomikos politikos gairių, tai ką tai reiškia? Mes grįžtame atgal, apsisukame visiškai ne į tą pusę. Na, aš nežinau, gal per daug čia emocijų, bet... Uh, O, aš tikiuosi, kad e, pavaduojantis pirmininkas perduos pagrindinės mano mintis. A, a. Labai ačiū už šį pasisakymas, ponas Liudiksonas. Ačiū už žodį, gerbiamas pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad Petriui Martinui norėčiau padėkoti už konstruktyvų ir labai įdomų nuomonės siūlymą. Nors ne visur su juo sutinku, tačiau tai yra puikus išeities taškas tolimesnėms diskusijoms. E, ponas Martinas turi labai ambicingą užmojį, kaip kovoti su skurdu ir užimtu E, ir kurti darbo vietas. Ir tas jo užsibrieštas tikslas galbūt ne visai nerealistiškas. E, taip pat kaip e, užsibriežti, sumažinti skurdą 46 procentų užuot užsibriežus 25 procentų tikslą. Tačiau svarbiausia yra, manau, už, ne tik užsibriežti aukštus tikslus, bet ir realistiškus tikslus, kad jų galėtume pasiekti, nes darbas su nerealistiškais tikslais kelia problemų savaime. E, ir aš norėčiau pasiūlyti penkis punktus. Svarbiausia, tinkamas, tinkama pusiausvyrą dėl į vadinamosios exit strategijos. Ir būtų labai neigiama, jeigu stimuliavimo priemonės būtų atšauktos per anksti. Ir e, būtų didelis pavojus, kad atsigavimas būtų pristabdytas. Žinoma, e, mes to būtinai turėtume išvengti. Antra, dar aiškesnio norėčiau susitelkimo į lygiteisiškumą. teisiškumą Mes turime siekti savo ilgalaikio tikslo, e, kad vyrai ir moteris turėtų lygias teisės į užimtumą. E, turime daugiau pastangų padėti, kad moterims būtų suteiktos vienodos galimybės kaip ir e, vyrams darbo rinkoje. Trečia, labai e, svarbu, kad struktūrinės reformos valstybėse narėse būtų formuluojamos taip, e, kad kurtų darbo vietas. Ir turi būti užtikrinta, kad darbo vietos būtų kuriamos realioje ekonomikoje jeigu nesutelksime dėmesio į darbo vietų kūrimą, e, susidursime su ilgalaikiu ir didžiuliu nedarbu. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tos pagrindinius vaidmenis, kurie tenka darbo rinkos šalims ir kitoms pilietinės visuomenės e, dalims. Užimtumo politika gali būti sėkminga tik tuo atveju, jei šie subjektai bus aktyviai įtraukiami į politikos formavimą ir įgyvendinimą. Svarbiausia gerbti partnerių teisę per kolektyvinės sutartis nustatyti atlyginimus ir kitas įdarbinimo sąlygas. E, sėkmingas partnerių bendradarbiavimas gerai ne tik darbdaviams, bet ir visai visuomeniai. Kalbant apie viešuosius finansus, neturime užmirsti, kad investicijos į užimtumą ir socialinę sąglaudą turi labai teigiamus efektyvus e, visose valstybėse narėse, kuo mažesnis nedarbas ir mažesnis skurdas e, mažina socialinės išlaidas ir didina mokesčių pajamas. Tai investicijos, kurios kaip paprastai labai gerai atsiperka. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad e, nuomonė yra labai e, teigiama ir ją labai teigiamai vertinu ir teikia puikų pagrindą tolimesnėms diskusijoms. Dėkoju už žodį. E, dėkoju, kolegai. Dabar žodis ponui Foks. Uh, uh, ačiū pirmininką. E, ačiū, e, kad taip efektyviai pirmininkaujate e, šiam posėdžiui ir spėjate pagal programą. Ponas Martinas parengė šią nuomonę, kad užtikrintų Europos konkurencingumą ir mes to siekdami turime užtikrinti puikias verslo sąlygas, sąžiningą e, priekybą ir geras sąlygas smulkiam verslui klestėti, nes smulkus verslas sukuria daugiausia darbo vietų. Todėl mes turime e, padėti įkurti smulkų verslą greičiau, paprasčiau ir pigiau. Taip pat reikalingas didesnis atlyginimų lankstumas ir lankstesni darbo įstatymai, kadangi e, tas sustabarėjimas visuose sluoksniuose e, Europos Sąjungoje tik tai stabdo. Tai yra bendras nusikaltimas Europos Sąjungoje ir mes turime ginti darbuotojus. Tačiau jeigu įdarbinimas tampa vis brangesnis, tai rezultatas bus tai, kad mažiau žmonių bus įdarbinta. Darbuotojų įgūdžių didinimas yra esminis dalykas didinant Europos konkurencingumą viso kito pasaulio kontekste. Mes turime uh, E, įvairiausiais technologiniais būdais e, mokymo programas gerindami, didinti savo konkurencingumą, kurti taip pat partnerystės tarp universitetų, e, teikti paskolas. Valstybės narės turi kovoti ir su demografinėmis problemomis. Privalomas pensinis amžius turėtų būti panaikintas ir suteikti galimybės žmonėms turime dirbti tiek, kiek jie pageidauja. Mokymasis visą gyvenimą būtinai turi būti skatinamas. Ir turime didinti individualų kiekvieno darbuotojo našumą. Aš visiškai sutinku su ponu Martinu, kad reikia mažinti biurokratiją ir skatinti mokymasi visą gyvenimą. E, čia e, nėra prasmės kontroliuoti e, vieną ar kitą dalyką, nejaučiant piniginės to išraiškos ir naudos. Taigi, tikiu, manau, kad pono Martino nuomonė yra labai puikus indėlis. Dėkuoju. Jeigu nėra norinčių pasisakyti, paprašysiu pono Martino e, užbaigti diskusiją. Dėkoju. Pone Beres e, ir aš nemažai mūšių turėjome, tačiau aš visiškai su jie sutinku šiuo klausimu ir tikrai gaila, kad šis komitetas e, ir Europos parlamentas daugiau nekreipė dėmesio į šias ekonominės gairias. Aš, aš galėčiau sutikti čia su pone Beres ir kitais kolegomis čia pasisakė Turiu galvoje ambicingą Amerikos žygį į, į Menulį ir mes turime būti nemažiau užmojingi spręsdami šias problemas. Ir, ir jeigu e, mūsų siekiai bus e, mažesni, mes turime siekti labai praktinių e, siekių. Ir tai yra būtina ko kartais neįmanoma išreikšti kiekinę išraišką. Aš dalyvauju įvairiose darbo grupėse ir mums nereikalinga ta senoji e, biurokratija. EBPO e yra paskelbusi savo ataskaitą, mes turime reikiamą informaciją. Na ir daugiau nebenorėčiau e, jūsų trukdyti, linkiu gero vakaro. Birželio 8 dieną paskutinis terminas pateikti pakeitimus. 21 birželio bus svarstomi e, šie pakeitimai. 22 komitete bus balsuojama ir galutinis balsavimas pirmąją rugsėjo sesiją. Kitų klausimų darbo tvarkėje nėra. E, kitas e, posėdis bus Strasbūrė 14 e, dieną. Ir dar kitas posėdis Birželio 21 ir 22 dienomis. Dėkuoju, gero vakaro.